So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Mėly kolegos, sveiki. Susirinkę po pietų tęsime mūsų komiteto posėdį ir man labai džiugu Jums pristatyti pirmininkaujančios šalies atstovę Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė ponė Trinidada Jimenez. Sveikiname ponė ministrė Jūs Europos parlamento aplinkosaugos komitete. Sveikatos apsaugos politikai tenka nemaža dalis mūsų darbo ir Ispanija per savo pirmininkavimo laikotarpį yra numačiusi šioje srityje nemažai darbų. Mes taip pat savo darbo tvarkėje turime daug klausimų. Esame numatę renkti teisėkuros pranešimų, taip pat ir kitokio pobūdžio dokumentų. Vis sveikiname Jūs dar kartą. Mūsų komitetas yra labai ambicingas ir motivuotas sveikatos saugos politikos klausimais. Dabar suteiksiu Jums žodį įžanginiam pasisakymui 10 minučių ir jau matau daug kolegų norinčių po to užduoti Jums klausimus. Prašau Jums žodis. Muchas gracias, eh, señor presidente. Buena... Ačiū labai, ponė pirmininkė nuoširdžiai norėčiau visus pasveikinti ir širdingai padėkoti už tai, kad mane draugiškai priemėte Europos parlamente. Man iš tikrųjų didžiulė garbė šiandien diskutuoti su jumis, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariais. Norėčiau pristatyti Jums pagrindinės Ispanijos pirmininkavimo gairės sveikatos apsaugos srityje. Darau tą su dideliu džiaugsmu, nes e, mums e, Europos projekto kūrimas e, yra iš tikrųjų labai svarbi užduotis Mes esame puikiai e, susipažinę ir suprantame, kokie iššūkiai mūsų laukia, kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES pradės naują savo gyvavimo etapą. Šiuo mes esame šiems iššūkiams pasirengę ir mes tikimės, kad sugebėsime įgyveninti savo programą e, remdamiesi solidarumo, atsakomybės ir bendradarbiavimo principų, bendradarbiavimo kartu su Belgija ir Vengrija, kurios pirmininkaus ES vėliau, Ispanija pasisako už Europą, kuri būtų solidaresnė, integruotesnė. O tai reiškia, kad mums būtina stiprinti ES bendrasias vertybės ir principus, siekiant, kad skirtingos valstybių narių sveikatos apsaugos sistemos atsižvelgtų į pacientų interesus, sugebėtų juos pateikinti. 2006 metų Birželio mėnesio tarybos pareiškime yra šie principai užfiksuoti ir jais savo darbe mes vadovausimės. Mes e, daugiausiai dėmesio e, skirsime tiems klausimams, kurie užtikrintų sveikatos apsaugos paslaugų universalumą, vienodumą, taip pat e, solidarumo principų būtų vadovaujamasi ir būtų užtikrinama uh, pakankamai aukšta sveikatos apsaugos kokybė. Galutinis tikslas yra bendros sveikatos apsaugos erdvės sukūrimas. Taigi visi šie elementai yra labai svarbus vystant skirtingas valstybių narių sveikatos apsaugos sistemas. Todėl reikia atsižvelgti ir į pokyčius, kurie įtakoja mūsų visuomenės per pastarosius dešimtmečius, pirmiausiai į demografinius pokyčius, kadangi Europos visuomenė smarkiai sensta, ilgėja žmonių gyvenimo trukmė ir jie vis dažniau serga chroniškomis lėtinėmis lygomis, tačiau mokslas taip pat nestovi vietoje Todėl galima pagerinti e, lygų gydimą, slaugos kokybę. Mes esame parengę ambicingą programą ir mums e, svarbiausia pabrėžti socialinių sveikatos apsaugos parametrų reikšmę. Mums mm, svarbu suteikti postumį elektroniniai sveikatos priežiūrai ir organų transplantacijai norėčiau dar kartą pakartoti, kokie yra pagrindiniai Ispanijos pirmininkavimo tikslai sveikatos apsaugos rytyje. Mes sieksime bendro sutarimo tarp valstybių narių dėl e, tarptautinio sveikatos paslaugos, e, sveikatos apsaugos teikimo paslaugų ir sieksime pažangos šioje srityje ponios ir pūnai, mes manome, kad inovacijos sveikatos apsaugos rytyje bei e, socialinių aspektų išlaikymas e, turėtų būti strateginiai ES tikslai. Todėl informa, neformali sveikatos ministrų taryba, kuri posėdžiaus gegužės 22 tiksliau balandžio 23 dienomis Madride, daugiausiai skirs dėmesio šiems klausimams. Prieš e, ministrų susitikimą vyks ekspertų konferencija, Barcelonoje vyks elektroninis sveikatos e, temai skirta konferencija e, kovo 15-18 <clears throat> dienomis ir informacinės technologijos iš tikrųjų yra labai svarbios siekiant dėkti naujoves, užtikrinti sveikatos sistemų paslaugų kokybę ir suderinamumą. Aš esu tikra, kad mums pavyks susitarti e, dėl to, kad viena iš pagrindinių mūsų veiklos krypčių dabar turėtų būti elektroninės veikatos apsaugos sistemos kūrimas ir e, vystimas e, bei paslaugų kokybės gerinimas. Kalbant apie konkrečius tikslus ir aspektus, tai pirmiausia, norėčiau pabrėžti mūsų visų bendrą tikslą parengti Europinę direktyvą dėl organų aukojimo ir transplantacijos ES. Ir čia mes turėsime atkreipti dėmesį ne tik į bendruosius elementus, tačiau taip pat ir į geriausias praktikas slaugos terapijos srityje, atsižvelgiant į atskirų valstybių narių patirtį. Ispanija norėtų pasidalinti savo patirtimi šioje srityje. Mes esame parengę atitinkamą organų aukojimo ir transplantacijos modelį, apie tai minėjau jau savo pasisakymu pradžioje. Ir mes tikrai labai daug dėmesio skirsime solidarumui lygybei. Tai reiškia, kad e, organų persodinimo atvejais tenksim užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai. Sudarinamumas, e, čia mes turime omenyje centralizuoti administruojamą vieningą sistemą ir joje dalyvauja visi Ispanijos regionai šiuo metu. Kokybės užtikrinimas yra daugiausiai susijęs su tuo, jog mes vadovaujamės atskirais parametrais, kriterijais ir siekiame, kad juos visus būtų atsižvelgiama, taip pat remiantis ir atitinkamus mokslininkų rekomendacijomis. Tokiu būdu mes e, sugebame susidaroti su naujausiais iššūkiais, pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip veido bruožų transplantacijos. jūsų komitetas ketina apsilankyti Ispanijoje ir įsitikinti betarpiškai, kaip veikia mūsų sistema. Taip pat esame e, numatę ir atitinkamus renginius kovo mėnesio baigoje 23 dieną Madride. Jūsų komitetas taip pat dirba šioje srityje, daug diskutuoja šiais klausimais, norim už tai nuoširdžiai padėkoti. Pirmininkavimo metu Ispanija sieks e, būtinų tarpusavio susitarimų šioje srityje, kad būtų galima įgyvendinti mūsų tikslus. Be šių strateginių temų norėčiau paminėti dar keletą kitų aspektų, kurie įrašyti į mūsų pirmininkavimo programą. Vaistų srityje Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad tęsime Čekijos ir Švedijos pirmininkavimo metu pradėtus darbus, siekiant peržiūrėti vaistams skirtų teisės aktų paketą ir už, siekiant užkirsti kelią vaistų klastojimui ir siekiant didinti e, vaistų budrumą. neformalūs e, kontaktai su Europos parlamento pranešėjai šiais klausimais buvo labai naudingi ir aš e, tikiuosi, kad mes kartu sugebėsime parengti atitinkamus teisės aktų projektus vaistų saugumo srityje, maisto saugumo srityje. Ispanija per savo pirmininkavimą daugiausiai dėmesio skirs e, specifinėms programoms skirtoms vartotojų švietimui. Ir e, tos programos jau buvo pradėtos pirmininkaujant Švedijai. Taip pat mes norime toliau dėkti atitinkamas strateginės priemonės numatytas kovai su uh, virsvorių, nutukimu ir kitomis lygomis, kurios jau buvo 2007 metų programą numatytos. Noriu padėkoti parlamentui už jo numatytas priemonės ir pasiūlymus širdies ir kraujagyslių lygų srityje. Be to norėtume pagerinti situaciją klinikinio gydimo srityje, ypatingai gydant ne lėtinės, ne chroniškas lygas, širdies ir kraujagėslių lygas, taip pat ir psichinės sveikatos gerinimo srityje. Europa privalo skleisti geriausias e, paslaugas, užtikrinti jų e, deramą kokybę visoje Europos Sąjungoje. Pat esame parengę e, nemažai priemonių siekiant e, padidinti pacientų saugumą, siekiant išvengti infekcijų, siekiant efektyviau kovoti su mikrobiniais užkretimais, vis tokiamis lygomis kaip AIDS. Jau minėjau, mūsų programa iš tikrųjų labai ambicinga, darbo tvarkė yra pakankamai įtempta, yra daug numatyta įvairių renginių, susitikimų. Mes esame ambicingi dėl to, kad norime matyti Europą dėgiančią naujoves, <clears throat> pasiruošusią ateities iššūkiams ir Europą, kurie daugiausiai dėmesio skiriama lygybė jos piliečių geroviai. Tikimės, kad galėsime šių tikslų siekdami bendradarbiauti su Europos parlamentu, pasinaudoti mums suteikiamomis su, naujomis Lisabonos sutarties galimybėmis. Siekime padaryti Europą artimesnę ir svarbesnę piliečiams. Aš tikiuosi, kad jūs, būdami 500 milijonų piliečių atstovais, pritarsite mano mintims dėl to, kad e, visi mūsų darbai turėtų būti skirti žmonėms ir e, jų situacijai pagerinti. Mes e, esame pasirengę bendradarbiauti, su jumis susitikti. Dėkuoju Jums uždėmesi ir dabar esu pasirengusi atsakyti galimus klausimus. Ačiū labai. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Äh. Ačiū, ponė ministrė Jimenez, už Jūsų įžanginį pasisakymą. Buvo pirmasis Jūsų pasisakymas Europos parlamento aplinkos komitete. Aš matau, kad Ispanijos pirmininkavimo tikslai iš tikrųjų yra ambicingi. Esate numatę darbo tvarkė daug svarbių klausimų. Mane labai džiugina jūsų, jūsų programoje išlikusios direktyvos dėl tarptautinių sveikatos paslaugų tiekimo ir tos paslaugos yra ypatingai svarbios pasienio regionuose gyvenčiams Europos piliečiams. Mūsų norinčių pasakyti kolegų sąrašas yra labai ilgas. Pradėsime nuo koordinatorių. Prašau nekalbėti ilgiau nei 3 minutės. Ir pirmasis pasisakys Peter Lyze. Bienvenidos al Parlamento Europeo. Ačiū, ponė ministras. Sveiki atvykusi į šį parlamentą. Apie transplantaciją noriu pakalbėti. Trys dalykai. Tikrai puiku, kad jūs išsikėlėte šį, šį tikslą puiku, kad Ispanai ne tik futbole pirmauja, bet ir transplantacijos rytyje yra Europos čempionai. Tikrai turime ko pasimokyti, galime iš jūsų pasimokyti. Taigi dabar konkrečiu 18 straipsnėje kyla tam tikrų abejonių, pranešėjas siūlo šį beitą pakeisti. Mes tikrai lygiuojamės į ispanus, tačiau kažin, ar turime kopijuoti ispanų stilių panašiai kaip futbole kai kuriuose šalise egzistuoja tam tikros nusistovėjusios struktūros, jas galima gerinti, bet negalima jų panaikinti. Taigi, ačiū, jog neformaliuose dokumentuose taryba pripažinta, kad galite keisti 18 straipsnį. Kitas dalykas dėl 13 bei 15 direktyvos, organų transportavimo direktyvos straipsnių. Tuose straipsniuose reglamentuojamas e, nemokama donorystė bei donoro anonima, anonimiškumas. Komisija, kila taryboje bejonių dėl komisijos pasiūlymo ir aš norėčiau jūs dar kartą paraginti, paremti komisijos liniją, kadangi jie atspindi ir seną parlamento poziciją. Mes irgi turime savo teisės tarnybą, komisija turi savo teisės tarnybą, taigi mūsų teisininkai priejo kitos išvados negu tarybos teisininkai. Taigi trumpai drūtai. Be abejo, mes neturime reglamentuoti bet ko, negalime savo nuožiūrą įsikišti valstybių narių kompetenciją. Taigi tikrai taryba turi nemegoti. Tačiau tokia teisės tarnybos technokratiška pozicija mums neva nerūpi donoro situacija. Tai nėra teisingas požiūris. Mes galime tik spręsti tam tikrus sveikatos apsaugos klausimus, bet negalima konstatuoti, jog direktyva funkcionuos, jeigu organas išsaugomas, bet donoras miršta. Taigi reikia ir donorą neužmiršti. Tai nėra vien tai teisinis klausimas, kurį galima palikti valstybės narėms spręsti. Taigi raginčiau jūs toliau orientuotis į komisijos bei jūsų ekspertų poziciją. Dabar sakėte, jog norite stiprios Europos, Una Europa Fuerte. Taigi keiskite savo poziciją. Noriu aiškiai tai pasakyti. Jeigu laikysite savo senos pozicijos, jūsų pirmininkavimas nebus sėkmingas. Ir dėl vaistų paketo, farmacijos paketo, ko gero mūsų nuomonės irgi yra skirtingos dėl pacientų informavimo. Tačiau stengiamės dirbti konstruktyviai, pateikime pasiūlymų dėl to, kaip pacientus būtų galima geriau informuoti ir net meskime tik tai aklai pasiūlymo. Aš irgi esu skeptiškas kaip taryba, tačiau kažką geresnio būtų galima pateikti mano aptarimą. Ačiū. Danke, kompliment für die. Ačiū. Puiku, kad jūs šiek tiek mokate ispanų kalbą, tikrai neblogai nuskambėjo. Dabar Dagmar Rodbeirant prašom. Ačiū. Pone Jimenez, labai didžiai klausiausi jūsų. Man patiko tai, ką išgirdau. Sakėte, jog norite aukštos kokybės gerų paslaugų, norite bendros Europoje sveikatos priežiūros paslaugų erdvėse, jog remite tas vertybės, pagal kurias e, sistema turi atitikti pacientų poreikius. Taip pat sakėte, norį nu, kovoti su diskriminacija. Tai man tai labai patiko. Pirma, noriu pasakyti, jog jūsų funkcija kiek pasikeitė, nes iki šiol jūs taryboje arba grupėse buvote viena šalis 27. Taigi galėjote iki šiol labiau orientuotis į savo nacionalinę politiką. Dabar jūs pirmininkavote taryboje. Ta, ko gero, jūs patys gerai suprantate turite būti nešališkas ES e, kaip ir tarpininkas. Likšalinė Ispanijos pozicija tarybos darbo grupėse nebėra galima, tokia kaip iki šiol, apie ką kalbėjo mano kolega Lyze. Galbūt Ispanija pirmauja ne visur, suprantu, kad jūs pabrėžėte organų transplantaciją. Tikrai čia Ispanija turi pasiekusių gerų rezultatų, tačiau yra ir kitų sričių, kurios mums nemažiau svarbios. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas tarp valstybinių mastų. Jūs teigiate, jog yra tai vienas iš jūsų prioritetų. Taigi pagėdaučiu, kad patvirtintumėte, kad neliks tai vien tik tai tuščia fraze popieriuje pakartokite, kad jūs e, planuojate tai paversti tikrai jūsų e, prioritetu. Dar praėjusiu metu balandį įvyko pirmasis svarstymas šio klausimo Europos parlamente, taigi praėjo beveik vieneri metai. Europos Teisingumo teismas savo sprendime yra aiškiai pareiškęs, pacientai turi teisę, kaip apelsinai, kaip e, banknotai, laisvai cirkuliuoti po Europos Sąjungą. Taigi ir jūs privalote tą teisę, pacientų teisę įtvirtinti. Jūs labai teisingai kalbėjote apie sveikatos priežiūros paslaugų bendrą erdvę. To mes ir norime. Be abejo, apie konkrečias detalės bus galima kalbėti. Sutinku, jūs atstovaujate šaliai, kurie negalima laisvai pasirinkti gydytojo. Pas mus Vokietijoje tai yra konstitucinė teisė laisvai pasirinkti gydytojo. Dėl detalių mes galime diskutuoti, bet jūs atstovaujate tarybai. Jūs dabar nebe Ispanė, jūs dabar tarybos pirmininkė. Taigi norėčiau iš jūsų lūpų išgirsti, Ar stengsitės, kad būtų priimtas teisės aktas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tarptautiniu mastu? O galbūt laikysite senos Ispanijos pozicijos? Geriausia šią temą užmiršti. Taigi tikrai turiu dėlių lūkesčių ir tikiuosi, kad jūs manęs nenuvilsite. Ja, klara ansprache. Tikrai labai aiškiai užsimėte apie labai svarbią Europos parlamentui temą ir manau, kad mes jau apsisprendėme, galbūt apsispręs ir taryba šio klausimu. Antonija Parvanova, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Pone ministrė, sveiki. Pasakėte puikią kalbą apie savo prioritetus. Aš linkėčiau jums būti bent jau ES komisarė atsakinga už sveikatos apsaugą. Tokia jūs kompetitinga. Tačiau dėja mums ne vienerius metus tenka turėti reikalų subsidiarumo principu sveikatos priežiūros globos įtyje. Jūs kalbėjote apie pacientus, kalbėjote apie tai, kad jie turi e, teisę į geras e, sveikatos priežiūros paslaugos ir panašiai. Tačiau pagal savo patirtį mes žinome, jog yra sunku įtikinti kartais tarybą, įtikinti valstybės narės, jog pastarosios dažnai bando ginti savo nacionalinės sistemas. Ne visais atvejais paisydamos pacientų lūkesčių bei interesų. Taigi mano klausimas. Kaip įtikisinte savo kolegas, kitų valstybių narių sveikatos ministrus, kad jie patvirtintų šią direktyvą. O kaip yra su kokybė bei saugos standartais? Kokį čia įstatymą būtų galima priimti? Ar jau pradėtos kokios nors e, diskusijos, konsultacijos? Ar tikitės, kad sulaukysite pala, palaikymo ir iš kitų pirmininkam šalių - Belgijos bei Belgijos? Tikrai jums tai turite tik tai pusę metų laiko. Tai galbūt pakomentuokite, kurie šios ambicingos programos tikslai yra pasiektini, pasiekiami Europos lygių. Ačiū, Karlas Šliuteris. Ačiū. Panas pirmininkė, ponė ministrė, noriu padėkoti Jums už puikią įžanginę kalbą. Trys dalykai man labai rūpė. Pirmiausia, reikėtų sustiprinti skaidrumą. Tai susiję su formacijos paketo tam tikrais aspektais. Iš tikrųjų, šiandien pacientui arba vartotojui labai sunku gauti tam tikros informacijos iš farmacijos pramonės. Taip pat norėčiau pasiteirauti, kokius kontaktus jūsų ministerija palaiko su aplinkosaugos ministerija, kadangi REACH atveju daug valstybių narių dar nėra patenkintos pavojingų medžiagų apibrieštimi. Taigi, ko gero, šį dalyką reiktų įsiaiškinti. turime atsižvelgti į tam tikras e, leidimų išdavimo procedūras, e, kadangi kai kurie dalykai yra susiję tiek su sveikata, tiek, kur, tiek su aplinkosauga. Kai kada pramonės ministrai arba pramonės komisaras e, yra linkę sumaišyti šios dalykus, tačiau mums norėtųsi, kad būtų pabrėžiama prevencijos svarba. Taip pat svarbu, kad aplinkosaugos bei sveikatos apsaugos ministrai bendradarbiautų. Tai tikrai reikėtų labiau komunikuoti tarpusavyje. Aš manau, kad pramonės sveikatos sauga ir aplinkos sauga yra tarpusavyje susiję dalykai. Taip pat kalbėjote apie tai, jau reikėtų mažiau druskos naudoti, kalbėjote apie atinkamą strategiją. Tai yra teisingas dalykas. Beje, Europos parlamentas yra parengęs atinkamą strate... studiją ir per šią studiją buvo nustatyta arba bandyti įsiaiškinti, kokios priemonės leiktų veiksmingiausiai sumažinti širdies ir kraujagyslių susirgymo atveju. Tam reikia sumažinti druskos naudojimą. Taigi noriu pasiteirauti, ar grįžtė prie šio klausimo. Ačiū Mariza Matijas dabar. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Aš, ponė ministrė, labai atidžiai klausiausi. Man labai patiko tai, ką aš išgirdau per jūsų įžanginį žodį. Man patiko taip pat ir jūsų pasirinkti prioritetai. Jūs be to kalbėjote apie tam tikrus socialinius parametrus arba rodiklius. Taigi man labai patiko, kad jūs šios temos neužmiršate. Jeigu leistumėte, aš užduočiau ir porą klausimų. Jūs sakėte, kad vienas iš prioritetų bus vadinamasis vaistų paketas. Daug dėmesio nebaskirstė kovai su vaistų klastojimu, padirbinėjimu, daug dėmesio skirstė farmakologiniam budrumui. Aš rengiu pranešimą skirtą suklastotėms vaistams. Taip pat mes jau konsultavomės ir su Ispanijos vyriausybės atstovais. Kol kas man yra aiški iki galo tarybos pozicija šio klausimo, taigi ir teiraujusi jūsų štai ko. Ar yra numatoma į direktyvą įtraukti prekybą vaistais internetu, kadangi prekyboje perkekiaujant vaistais internetu ir pasitaiko dažnai suklasuotų vaisto, ko gero Mes e, negalime nereglamentuoti tokios priekybos, nes dėl to nukentėtų gyventojų interesai. Kalbėjote ir apie chroniškas lėtinės lygas, kalbėjote apie tai, kad jų daugėja, kadangi žmonės gyvena vis ilgiau. Tačiau diabetas nėra tiesiogiai susijęs su gyvenimo trukme. 32 milijonai žmonių serga jau cukraligė, faktiškai tai yra 8 procentai visų Europos gyventojų. Daugelį valstybių narių netgi nėra jokių specifinių kovos su diabetu strategijų. Taigi pagėdaučiau įsiaiškinti, ar jūs turite kokį nors samprotavimą apie tai, galbūt galite ką nors pažadėti mums imtis veiksmų artimiausiais mėnesiais. Ačiū, Fransuas Grostet. Si, uh, Ačiū, ponas prezidentė, ponė ministrė. Jeigu leisite, aš pakalbėsiu apie vieną man labai rūpimą klausimą, kadangi esu atitinkama pranešėja, rengiu pranešimą apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą tarp valstybinių mastų. Kiti kolegos jau kalbėjo. Mes jau žinome, kokį neigiamą vaidmenį gruodžio mėnesį suvaidino Ispanija, kadangi jūs agitavote prieš šią direktyvą. Jūs per savo kampaniją bandėte įtikinti kai kurias valstybės narės pasiekti jų, jūsų pavyzdžių. Ir faktiškai jūs kaišėjote pagalius ir ratus ir sužlugdėte susitarimą, kurio mes laukiame labai seniai. Per savo pasisakymą kalbėjote, jog pasikeitė sutarimą dėl direktyvos. Tačiau noriu pasiteirauti, kaip galite kalbėti apie sutarimą, jeigu suagitavote prieš. Be to, jūs kategoriškai buvote prieš, o dabar sakote visai ką kitą. Teigiate, bandėte pasėti sutarimą. Taigi galbūt tiesiai šviesiai kalbėkime. Mano kolega labai gerai pasakė, ši direktyva nustato tik tai minimalius standartus. Tiesiog atsižvelgiama į tai, ko pareikalavo Europos įsingumo teismas savo sprendime. Nieko daugiau direktyvo nereikalaujama. O mes, Europos parlamentas, pagėdauto, kad įstatymus kurtume mes parlamente, o ne teisme. Taigi, manau, yra pagrindo siūlyti šioje direktyvoje daug kam priimtinų dalykų. Tačiau jūs, kaip minėjau, blokavote sutarimo pasiekimą. Taigi pasakykite, ką planuojate labai konkrečiai padaryti. Ir nesidangstykite čia tušiai žodžiais, tiesiog tiesiai šviesiai, kokių konkrečių veiksmų ketinate imtis, kad remiuotumėte šį tekstą. O galbūt vėl mums reikės laukti, kol pirmininkavimą perims Belgai. Galbūt tada atgis viltis, kad šis tekstas bus priimtas, kurio troks ne tik Europos parlamentas, bet ir visos Europos pacientai. Uh, Ačiū. Dar vienas klausimas Andris Perelio ir po to ministrė atsakys į šį pirmą klausimų raundą. Gracias, señor presidente. Señora... Ačiū, ponas pirmininkė, ponė ministrė. Jūsų įžanginė kalba buvo labai e, tiksli, labai aiški. Sakėte, kad visuomenės veikata yra ne tik teisė, bet tai yra netgi savotiškas instrumentas, norint užtikrinti piliečių lygybę. Jūs e, kalbėjote apie tam tikrus labai svarbius klausimus, kalbėjote apie organų transplantaciją, taip pat pabrėžėte elektroninės sveikatos koncepcijos svarbą. Du klausimus norėčiau užduoti. Kokios pozicijos jūs laikotės dėl to, ar reikėtų Europoje įvesti organų donoro kortelę? Ir kitas klausimas - e sveikata. Galbūt kiek tiksliau pakomentuokite, kokiu prioritetu Ispanija rinksis bendradarbiaudama arba siekdama išspręsti e-sveikatos klausimus. Ačiū. Kągi, daug klausimų dabar, ministrė, jums žodis. Muchas gracias, eh, señor presidente. Eh. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju jums visiems, gerbiamos ponius ir ponai, delegatai, už jūsų klausimus. Pirmiausia, norėčiau pareikšti bendro pobūdžio pastebėjimą. Ispanija šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai ir mes puikiai suvokiame reikalavimą atstovauti visoms valstybėms narėms. Žinoma, mes suvokiame, ką reiškia ši pozicija kiekvienu metu ir jūs turėjote galimybės tai stebėti mums vykdant savo veiklą. Mes žinome, jog turime atstovauti visų valstybių narių valią Ir būtent todėl dirbame tam, kad galėtume koordinuoti visas iniciatyvas. Dirbame taip pat ir Trojkoje kartu su Belgija ir Vengrija ir taip pat kitomis valstybėmis narėmis skirtinguose koordinavimo lygiuose, kurie yra apibriežti Europos politikos srityse. Antra, dabar norėčiau atsakyti į jūsų klausimus, kalbant apie sveikatos priežiūrą tarp valstybių Savo pastebėjimuose kalbėjau apie sugebėjimą pasiekti sutarimą. Būtent to mes ir sieksime. Ispanija apibūdino savo poziciją. Mes apskritai neprieštaraujame direktyvai. Mes gynėme kai kurios principus, kurie mūsų manimo buvo pagrindiniai principai. Sveikata yra visuomeninė paslauga. Tai nėra dar viena prekė. Mūsų manimų būtina visų pirma garantuoti pacientų saugumą, o antra garantuoti tarp valstybių teikiamų sveikatos paslaugų kokybę. Taigi mes norėtume, kad būtų suteikti įgaliojimai vystyti tokią sveikatos priežiūrą tam, kad pacientas, asmuo dėl sveikatos priežasčių galėtų rinktis. Taip pat, kad būtų galima užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę. Mes norime užtikrinti, kad visuomenės sveikatos sistemoje tokia galimybė egzistuotų. Mūsų manimų mes turime siekti didesnių užmojų, teikdami tokius teisėkuros aktus. Taryboje mūsų manimų buvo diskutuojama apie tai, kas jau šiuo metu yra apibriešta esančiose teisės aktuose, mes norime būti ambicingesni, mes norime tą pademonstruoti ir mes norime ir toliau dirbti, kaip ir visuomet dirbome, bendradarbiavimo, konstruktyvioje dvasioje ir kartu su jumis visais mes norime dirbti piliečių labui, mes norime užtikrinti kokybę ir saugumą. Aš tą noriu pakartoti, kadangi mūsų manimo sveikata nėra tik tai dar viena prekė, tai yra visuomeninė paslauga. Būtent taip mes ir dirbsime šioje srityje. Mes ir toliau dirbsime, tęsime savo darbą. Taip pat norėtume išgirsti ir naujojo komisaro atsakingo už šią sritį nuomonę. Dabar kalbant apie organų transplantacijos direktyvą. Mūsų manimų transplantai turėtų būti nemokami ir turėtų būti išlaikomas donorų anonimiškumas. Mes remiame tarybos pasiūlymą. Mes norime užtikrinti, kad uh, donorystės modelis būtų toks, jog mes gintume donorus. Jau buvo padaryta didžiulė pažanga šioje srityje, manau, jog buvo nuveiktas puikus darbas ir mes ir toliau turime tęsti tokį aukšto lygio darbą, turime siekti užtikrinti apsaugą. Dabar kalbant apie vaistų paketą, kalbant apie vaistus, farmakologinius produktus, mes čia jau gana toli pasistumėjome, kalbant apie suklastotus vaistus ir farmakologinį budrumą. Kol kas mes dar neturime sutarimo, kalbant apie informaciją teikiamą pacientui. Taigi mes ir toliau tęsime savo darbą dėl šių dviejų direktyvų. Būtent dėl suklastotų vaistų ir farmakologinio budrumo. Matėme, jog jau padaryta didžiulė pažanga ir norėtume ir toliau žengti šią kryptimį. Būtina užtikrinti skaidrumą farmakologinio budrumo srityje. Mes sutarėme, kad turėtų būti didesnis skaidrumas pacientų atžvilgių. Viskas, kas suteikia didesnę informaciją, daugiau skaidrumo pacientui yra labai svarbu. Kalbant apie iniciatyvas dėl druskos, Mes sunkiai dirbame šioje srityje ir būtent šiandien, kaip tik įvyko susitikimas, kuriame dauguma valstybių narių pasiekė sutarimą. Kol kas dar lieka tik keletas nežymių sričių, kuriuose dar reikia pasiekti sutarimo. Ir birželio mėnesį mes priimsime direktyvą, kurią sumažinsime druskos vartojimo lygį ir tokiu būdu sumažinsime širdies ir kraujagyslių lygų atvejus. Kalbant apie maisto saugos iniciatyvas, mes atkreipsime dėmesį, ką teigia mokslininkų taryba maisto saugos klausimais, kaip išdėstyta 2003 metų reglamente ir galiausiai, manyčiau, jau atsakiau į visus klausimus, tačiau dar norėčiau paminėti elektroninę sveikatą. Pirmininkaujantį valstybę tęs Švedijos pirmininkavimo laikotarpiu priimtų išvadų vykdymą. Mes ir toliau sieksime įgyvendinti A vyriausybės iniciatyvas, sieksime e, didinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę. Taip pat mes e, priėmėme strateginį įsipareigojimą, e, siekdami didesnės didesnio teisinio aiškumo ir taip pasieksime užtikrinti duomenų apsaugą. Mes sutarėme, jog turėtų būti sukurta integruota skaitmeninė programa po 2010 metų. Mes turime sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą dėl augimo ir darbo vietų kūrimo. Mes rengsime ministrų konferenciją Barcelonoje, bendradarbiaudami su komisija Konferencijos temos bus e-sveikata, sveikatai, e-sveikata siekiant išlaikyti darnę sveikatos priežiūrą. Mes jaučiame spaudimą, kurį patiria sveikatos sistema dėl to, jog gyventojai senėja, taip pat gyvenimo trukmė ilgėja, gyventojų gimstamumas mažėja ir taip pat chroniškų lygų atvejų mažėja. Taigi mes manome, jog turėtų būti pasiekta pažanga valdant mūsų sistemą. Dėkuoju. Danke, Frau Ministerin. Spanien. Ačiū, ponė ministrė. Ispanija nori būti e, ambicingesnė už kitas pirmininkaujančias šalis, kalbant apie tarp valstybinės sveikatos apsaugos paslaugos ir jeigu jums pavyktų tų tikslų pasiekti, tai daug kas parlamente džiaugtųsi. Antrasis klausimų ratas. Pirmoji užduos klausimą. Pane Vestlund. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad jūs kalbate apie tai, jog reikia užtikrinti lygias galimybės sveikatos priežiūros srityje. Iš tikrųjų gaila, kad e, ne visais atvejais yra užtikrinamos vienodos kokybės sveikatos e, priežiūros paslaugos, e, bet to situacija skirtingose šalise yra skirtinga. Taigi, kokiu būdu būtų galima išvengti su galva tos neligybės arba diskriminavimo. Norėčiau be to pasiteirauti ir dėl maisto produkto, bet atitinkamos informacijos ar ministrų taryboje jau yra pasiektas koks nors sutarimas dėl maistinio verčių nurodymo ant etikėčių, ar dar yra tam tikrų neišspręstų rimtų klausimų, kuriuos e, reikėtų skubinai išspręsti, ar dar egzistuoja dėlį nuomonių skirtumai dėl tokios maistinės informacijos pateikimo ir kada būtų galima tikėtis atitinkamo sprendimo. Ir kitas e, klausimas Jis e, yra susijęs su atsparumu mikrobiniams vaistams. E, iš tikrųjų, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje stiprėtų, didėtų toks atsparumas. E, tai ar planuojate savo pirmikavimo metu spręsti šį klausimą, ar sieksite, kad būtų mažiau naudojama antibiotiko ir kaip kovoti su stiprėjančio atsparumu antibiotiniams vaistams. Danke, will sich noch. Ačiū. Ar dar kas pagidautų? Jeigu ne, tai dar septyni beje kalbėtojai mano sąraše. Esu jūs pasižymėjęs, nebijokite. Vukaševska. E, dziękuję, e, panie minister. Ja nie znam kraju. Ačiū, ministrė. Iš tikrųjų nežinau nei vienos valstybės, kuri turėtų idealią sveikatos priežiūros paslaugų sistemą. Todėl džiaugiuosi, kad Prancūzija yra toliau pažengusi organų transplantacijos rytėje. Tuo tarpu kitos valstybės narės čia susiduria su žymiai didesnėmis problemomis, nes trūksta donorų, trūksta norinčių aukoti savo organus. Taigi noriu jūsų paklausti, galbūt ketinate surenkti e, kokią nors viešąją kampaniją, kuri paskatintų žmonės e, noriau aukoti savo organus, tap, tapti donorais. Taip pat e, man labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl masinių skiepų nuo gripo A1H1, H1N1, nes mano nuomonė buvo išleista labai daug pinigų pirkti skiepams ir jie galėjo būti panaudoti kitoms sveikatos apsaugos reikmėms, kalbant apie tarpvalstybinės pacientų teisės, tai Ispanija buvo viena iš tų septynių valstybių, kurios priešinosi šiai direktyvai taip pat kaip ir Lenkija, iš kurios aš esu kilusi. Ir aš noriu pasakyti, paprašyti jūsų pasakyti labai aiškiai, kad ta dabartinė direktyva iš tikrųjų siekia nepakankamai ambicingų tikslų ir kokias siūlytumėte pataisas e, tam, kad visos valstybės galėtų jai pritarti. Mes puikiai suprantama, kad kiekviena valstybė narė turi skirtingą sveikatos apsaugos sistemą ir, e, aišku, pasienyje gyvenantiems pacientams e, tai atvertų naujų galimybių, tačiau iš tikrųjų labai sunku derinti sveikatos apsaugos sistemą, pavyzdžiui, su socialinės apsaugos sistema, taigi būtų įdomu išgirsti daugiau informacijos šio klausimu. Ačiū. Pirmininkas e, Richard Zeber dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Jūs iš tikrųjų E, išgirdote labai konkrečių klausimų. Tik tai jūsų atsakymai nebuvo labai aiškus ir vienareikšmiški. Mane tai truputėlį stebina, nes e, galime padaryti išvadą, kad e, taryba nėra pasirengusi įgyvendinti Europos Teisingumo teismo sprendimų ir Europos parlamentas dar e, privalo sudėlioti tam tikrus e, akcentus, kalbant apie tarp valstybinės sveikatos paslaugas. Taigi jūsų kaip tarpininko funkcija nėra pakankama ir jūsų ambicijos nėra pakankamas. Galbūt galėtumėte įvardinti konkrečias sritis arba priemonės, kurias pasitelksite, kad įgyvendintume teisingumo teismo sprendimus. Jūsų e, programos tikslai toli siekiantis, tačiau konkrečiai e, kokiu veiksmu imsitės, kad sukurtumėte daugiau Europos. Ir iš tikrųjų, visos politinės partijos šioje salėje sutarė, kad e, sveikatos apsaugos paslaugos yra viešosios paslaugos, visuotinės svarbos paslaugos, negalime su jomis elgtis taip, kaip su apelsinais. E, tačiau pacientai iš tikrųjų susiduria šiuo metu su dideliais sunkumais siekdami gauti jas E, kitoje valstybėje nei e, jų kilmės šalis. Taigi, kaip konkrečiai ketinate pagerinti situaciją? Jūs taip pat minėjote, kad e, sveikatos apsaugos sistemos yra labai skirtingos valstybėse narėse ir atskirų lygų gydimas, pavyzdžiui, infekcinių lygų gydimas yra skirtingas, smarkiai skiriasi. Taigi, kodėl mes negalėtume uh, pavyzdžiui, nustatyti tam tikrų minimalių standartų visoje Europos Sąjungoje ir <clears throat> viešai įvardinti tas ligoninės, kurios e, jų neatitinka. Taigi, e, tam, kad e, galėtume geriau informuoti pacientus ir remiantis dabar galiojančiais teisės aktais, tai būtų įmanoma. Antras klausimas, apie kurį buvo užsiminusi kolegė Lukaševska, tai yra kova prieš pandeminį gripą. Valstybės narės vadovavosi skirtingais principais, skirtingais požiūriais. Vokietija įsigijo 40 milijonų skiepų per daug, Austrija taip nesielgė. Kodėl nebuvo galima užsakyti e, skiepų nuo šio gripo bendrai visai Europos Sąjungai ir po to e, panaudoti juos pagal poreikius. Taigi e, šie skirtingi sprendimo būdai sąlygojo labai didelis išlaidas, nepamatuotas išlaidas atskiroms valstybėms narėms. Taigi tikiuosi iš jūsų konkrečių atsakymų užduotus klausimus. Ačiū. Jeigu Europa būtų užsakiusi 300 milijonų dozių, irgi ko gero būtų buvę per daug. Michalis Trimopolios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kirie Purgė. Ačiū, ponas pirmininkė ir ponė ministrė. Aš tai čia sėdžiu, jeigu jūs mane norite matyti. Taigi, Europos aplinkos agentūra neseniai atliko tyrimą. Ir per šį tyrimą buvo nustatyta, kad vaistų registravimo procedūros ES teritorijoje turėtų be kita ko atsižvelgti ir tą grėsmę, kurią vaistai kelia aplinkai. Atitinkamai vaistus reikėtų klasifikuoti pagal jų galimą neigiamį poveikį aplinkai. Ką Jūs galvojate apie tokį pasiūlymą? Ar sutiktumėte su tuo, kad reikia atsižvelgti į vaistų galimą neigiamą poveikį aplinkai, juos registruojant, išduodant leidimą jais prekiauti? Taip pat kalbėjote apie genetiškai modifikuotus maisto produktus. Sakėte, jog atsižvelgsite į EFSOS eksperto tyrimą. Taip pat ir pretendentas į sveikatos komisaro postą irgi sakė, atsižvelgsęs į EFSOS nuomonę. Taigi noriu pasiteirauti, kaip jūs vertintumėte EFSOS e, darbuotojų santykius su verslu? Pavyzdžiui, pavyzdžiui, Ispanijoje jau dešimt metų yra auginami genetiškai manipuliuoti kukurūzai ir dėl to padidėjo atitinkamų dirbožėmio rūkštingumas po to, kai tose plotose buvo auginami genetiškai modifikuoti kukurūzai. Taigi galbūt ir šį aspektą pakomentuokite. Ar esate atlikę kokių nors studijų, galbūt turite informacijos, kuri būtų susijusi ne tik su poveikiu aplinkai, bet ir su kitais aspektais, kokį poveikį aplinkai, pavyzdžiui, daro genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 810. Galiausiai H1N1 gripas. kaip elgėsi Ispanija užsakydama vakcinos ir kas būtų buvę, jeigu jūsų šalyje būtų kilusi isterija ir ar būtų pakakę vaistų tuo atveju. Kuč, ministrė. Puiku. Dabar ministrė vadovauja tarybai. Ji nesupraskime juos kaip Ispanijos ministrės, tiesiog jie atstovauja tarybai. Pilar Ajuzo. Sí. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señora ministra. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė ministrė už jūsų programos pristatymą. Aš nerandu, kam paprieštarauti toje programoje, manau, jog ji yra gana gera ir ambicinga. Norėčiau pateikti keletą klausimų ir pastebėjimų. Dėl klausimo, kuris iškilo jau taip dažnai dėl tarp valstybinių sveikatos paslaugų teikimo ir pacientų mobilumo. Teoriškai mes visi sutinkame, kad mums reikia aukštos kokybės paslaugų teikimo, kadangi tai yra visuomeninė paslauga. Tai yra visuomeninė paslauga, žinoma, tačiau ji nėra laisvai prieinama, ji nėra nemokama. Ir visos valstybės narės su tuo sutinka, tačiau mes neturime vienodo lygio visose valstybėse narėse, taip pat ir visose ligoninėse, taigi pacientai ieškos geriausios kokybės paslaugų. Ir kaipgi mes apmokėsime tuos kaštus. Mes turime nustatyti, ką tai reikš sveikatos e, paslaugų išlaidoms. Pavyzdžiui, Ispanijoje matėme, jog yra, pavyzdžiui, netgi sveikatos turistų. Nesu tikra, ar ši direktyva išspręs tokias problemas, e, kadangi būtent e, sveikatos ekspertai ir nerimauja dėl to, kas apmokės išlaidas už tas tarp valstybinių mastų teikiamas sveikatos paslaugas. Dabar kalbant apie maisto saugą. Jūsų programoje jūs kalbate labai ambicingai, nustatėte labai aukštus maisto kokybės standartus, mes žinoma tuo labai didžiuojamės ir mūsų pacientai taip pat jais džiaugiasi. Tačiau mes importuojame produktus, konkrečiai žemės ūkio produktus iš kitų valstybių, kurios neatitinka tų pačių standartų. Ir mes negalime to išvengti, mes negalime užkirsti kelią šių produktų įvežimui, kadangi būtent e, pasaulio prekybos organizacija nustato tokias taisyklės. Taigi mes turėtume turėti tam tikrą mechanizmą. E, pavyzdžiui, Ispanijoje mes turime JAV inspektorius, tikrintojus, kurie atvyksta ir tikrina Iberijos e, kumpį, kuris yra importuojamas. Taigi galbūt mes galėtume nustatyti tam tikrą kontrolės mechanizmą pasienyje arba gamybos vietoje, kadangi mes turėsime apmokėti tam tikras išlaidas, kurių kiti neturi mokėti, pavyzdžiui, kalbant apie pesticidus ir juos reglamentuojančias taisyklės, pavyzdžiui, Kanaruose, mes turime tam tikras taisyklės, mes ir toliau importuojame produktus iš Maroko Ir jos nėra lygiai taip pat traktuojamos, kaip kad iš kitur įvežamos prekės. Dėkoju e, už išklausimą. Ačiū, ponia Radvilė Morkūnaitė. Ačiū, ponas pirmininkė. E, Gerbiamą ministrę, dėkui už jūsų e, prioritetų pristatymą. Iš tikrųjų, sveikatos reikalai tai yra tie reikalai, kurie visgi yra arčiausiai žmonių, arčiausiai ES piliečių. Ir man daug, daug žinoma jau šiandieną buvo klausta, bet mano klausimas būtų taip į konkretumus truputėlį labiau susijęs. Uh, Paskirtasis sveikatos ir vartotojų politikos komisaras ponas Daly paminėjo klausimų metu, jog į farmacijos paketą reiktų įtraukti e, kuo daugiau pacientų teisės ginančių nuostatų. Galbūt šiandien mes jau kalbėjome apie e, e, farmakologinį budrumą, kitus dalykus. Galbūt jūs dar galėtumėte vardinti, kokių papildomų ir galimų priemonių būtų galima imtis, įdant užtikrinti pacientų teises. Ačiū. Ir pabaigai. Merci, monsieur le président. Et bien... Ačiū, ponas pirmininkė, ponė ministrė. Sveiki. Jeigu leistumėte apie sveikatos apsaugą, noriu pakalbėti. Jeigu mes pažvelgtume, kokia yra situacija Europoje, pramoninėse šalise, pamatytume, jog faktiškai siautėja vėžis, vėžys, taip pat yra širdies, širdies ir kraujagėslių lygų epidemija. Miršta šimtai tūkstančių žmonių kasmet nuo šių lygų, bent jau Prancūzijoje. Daug kas kalbėjo apie gripą H1N1, tačiau jeigu įsigilintume, kiek lėšų buvo skirta 80 74 e, milijonams vakcinų pirkti, Prancūzijoje tai buvo 2,2 milijardų eurų. Taigi, kaip įvertintumėte jūs, e, kaip e, visose valstybėse narėse yra švaistamos valstybinės lėšos? Ar nebūtų buvę galima tų lėšų skirti kitiems dalykams? Pasimokykime iš to, kas nutiko. Kaip būtų galima pakeisti dabartinę politiką kokių sprendimų jūs pasiūlytumėte, kad būtų galima vykdyti labiau nepriklausomą politiką, nebūtinai aklai orientuotis į pasaulio sveikatos organizacijos nurodymus. Dabar dėl genetiškai modifikuoto organizmo. Iki šiol jie nepriklausė kaip ir jūsų kompetencijai, tačiau dabar tai patenka į sveikatos sektorių. Be to egzistuoja didžiulių problemų dėl to, kokios patikros protokolo turi laikytis laboratorijos vertindamos genetiškai modifikuoto organų poveikį sveikatai. Pavyzdžiui, mes e, bandymams yra naudojamos pelės ir tikrinamas, kokį poveikį per tris mėnesius jom daro tokie organizmai. Tai ar nebūtų galima pakeisti to laikotarpio, kad geriau vertume genetiškai modifikuoto organizmo įtaką organizmams. Ačiū. Tja, das waren die Fragen der Kollegen. Kągi, štai tokius klausimus kolegos bei kolegijas uždavė. Taigi, ponė ministrė gali dar kartą pamėginti atsakyti. Prašom. Muchas gracias, eh, señor presidente. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems, ponai ir ponios. Tikiuosi, jau galėsiu atsakyti jūsų visų užduotus klausimus. Norėčiau pradėti nuo informacijos teikiamos vartotojams. Mes manome, jog reglamento projektas yra tinkamas. Mes e, siekiame reglamentuoti maisto produktų ženklinimą. Taip pat norime suderinti E, šį reglamentavimą su egzistuojančiais teisės aktais ir taip pat mes įvedame naujas nuostatas, kaip bus reikalaujama teikti privalomą informaciją ant etikečių vartotojams. Taip pat įtraukime reikalavimus susijusius su įvairių uh, veikėjų dalyvaujančių maisto produkto gamybos procese atsakomybę. Mes manome, jog tai yra labai svarbus teisės aktas, siekiantis ne tik gerinti vidaus rinkos kokybę, tačiau taip pat jis turėtų vesti prie to, jog turėtų pagerėti vartotojų interesų atstovavimas. Taip pat jis didina galimybės ir leidžia informuotai rinktis remiantis tą informaciją, kuri yra teikiama etiketėje, būtent apie tam tikro produkto e, ypatybės ir maistinę vertę. Mes vertiname Švedijos pirmininkavimo metu nuveiktą darbą. Žinoma, mes esame pasirengę ir toliau tęsti šį darbą. Taryba prieš pusę metų svarstė šį projektą ir mes esame netoli to laikotarpio, kada galėsime pasiekti susitarimą. E, pirmininkaujantį Ispaniją kartu su taryba galės pasiekti politinį susitarimą. Ir kalbant apie šį pasiūlymą apskritai, mes e, glaudžiai stebime e, parlamento darbą, jame dalyvaujame ir taip pat mes sieksime bendro sutarimo dėl siūlomo dokumento. Žinau, kad ekspertų grupė padarė didžiulės pažango, pasiekė didžiulės pažangos ir manau, jog mums bus svarbu pasiekti susitarimą dėl šio reglamento. Dabar kalbant apie atsparumą mikrobams. Žinoma, tai yra didelės svarbos tema ES. Visos valstybės narės dirba e, šioje srityje. Mes ir toliau e, skirsime šiai sričiai didžiulį prioritetą mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Kalbant apie gripą. Žinau, jog šiandien vyksta diskusijos taryboje taip pat ir spaudoje, žiniasklaidoje. Tai kelia didelį susirūpinimą piliečiams. Kai kurie iš jūsų klausėte manęs apie detalės. Aš susidūriau su pranešimais apie šį gripą, kuomet savo o, buvau pradėjusi darbą tik tai dvi savaitės. Uh, Mes girdėjome apie dešimtis žmonių, kurie užsikrėtė praėjus dviems dienoms po įspėjimo apie pandemiją. Taip pat buvo ir keletas mirčių. Pacientai JAV, Kanadoje užsikrėtė per mėnesį. Šis, ši gripo pandemija išsiplėtė į 50 valstybių. 62 valstybėse buvo paskaptas aukštas užkrečiamumo lygis praėjus mėnesiui. Buvo uždarytos darbo vietos, mokyklos, buvo imtasi konkrečių priemonių. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, jog virusas egzistavo, tai buvo naujas virusas. Jis buvo pavadintas H1N1 virusu. Ir tuo metu mes apie jį nieko nežinojome, išskyrus tai, jog jis buvo labai užkrečiamas. Uh, Per pirmosius mėnesius mirštamumo lygis pasiekė 6 procentus. Mes nežinojame, kaip šis virusas mutuos, tačiau jis veikia žmonės kitaip negu kad tradicinis gripas. 30 procentų užsikrėtusiųjų buvo sveiki suaugusieji, taigi žinoma, tai sukėlė didelį susirūpinimą nacionalinėms e, sveikatos institucijoms. Mes įkūrėme e, komitetą ir Buvo pasakyta, jog būtina priimti tam tikrus sprendimus, remiantis mūsų tarptautinėmis sveikatos e, nuostatomis. E, žinoma, sveikatos ministerija privalėjo imtis visų būtinų veiksmų tam, kad galėtų iškirsti kelią epidemijos plitimui ir taip pat sušvelninti epidemijos plėtimo padarinius. Taigi mes dėjome pastangas, kad galėtume rinkti informaciją, kad galėtume bendrai imtis priemonių, kad sušvelnintume gripo epidemijos padarinius. Mes e, nuveikėme gerą darbą, visi sveikatos ministrai susirinko, mes sutarėme, jog turime koordinuoti savo veiksmus, sutarėme dėl to, kokios yra rizikos grupės, Žinoma, tą galėtume aptarti ir šiandien, tačiau tuo metu vyko didžiulės diskusijos dėl to, ką reikėtų skiepyti, taigi bent jau mes sutarėme dėl tų rizikos grupių. Mes koordinavome visą eilę tokių priemonių. Ir pats kontroversiškiausias klausimas buvo susijęs su vakcinomis. Buvo tar, tariamasi dėl rizikos grupių, kurias reikėtų skiepyti. Beveik visos valstybės narės sutarė, jog reikėtų skiepyti tuos pačius žmonės būtent priklausančius toms pačioms rizikos grupėms, kaip ir skiepijant žmonės nuo sezoninio gripo. Nuo sezoninio gripo būdavo skiepijama 30 procentų gyventojų, taigi mes siekiame 30 procentų taip pat tų žmonių grupių, kurios turėjo būti skiepijamos nuo H1N1 gripo viruso. Taip pat mes turėjome analizuoti, kas įvyko, buvo vykdomi toliau tyrimai, Mes laukime rezultatų ir aš manau, jog pasaulio sveikatos organizacijos atsakomybė buvo įspėti nacionalinės atsakingas institucijas dėl priemonių, kuriomis būtų buvę galima užkirsti kelią šios epidemijos plitimui. Taigi vėliau paaiškėjo, jog gripos, gripo lygis nebuvo toks didelis, kaip kad buvo tikimas iš pradžių, tačiau tyriamasis darbas jau yra baigtas, dabar mes laukime rezultatų ir išvadų dėl to, kas įvyko. Man atrodo, mes turėtume palaukti ir leisti mokslininkams vykdyti savo darbą, ekspertai mums pateiks rezultatus. Tačiau aš manau, jog kiekviena valstybė narė ėmėsi priemonių proporcingų esamai padėčiai. Mes manome, jog elgėmės tuo metu būtent taip, kaip buvo tinkamiausia. Ispanijos atveju. Na, nesvarbu, ką nuveikė Ispanija, tačiau mes visi elgiamės. Taip pat mes siekėme apsaugoti savo gyventojus, savo piliečių sveikatą. Tai buvo svarbiausias aspektas. Dabar klausimas kyla dėl to, ar tai buvo pagristas alarmas. Na, mes galėtume pasižiūrėti tuos vaizdus, kuriuos matėme JAV, Meksikoje, Argentinoje, Japonijoje arba Kinijoje. Aš manau, jog tikrai verta tą padaryti, kadangi šiandien viskas yra daug lengviau. Galbūt epidemijos lygis nebuvo toks didelis būtent dėl to, jog mes ėmėmės atitinkamų priemonių. Taigi, kaip galėtume dirbti tam, kad e, turėtume daugiau donorų. Man atrodo, mes turėtume sujungti savo turimą patirtį. Per daugelį metų mes sukaupėme didelės patirties, donorų skaičių šiek tiek padidėjo, nepaisant to fakto, jog sumažėjo avarijų skaičius keliuose ir sumažėjo mirčių dėl šių nelamingų atsitikimų. Tačiau mes ir toliau dirbame dėl to, jog reikėtų padidinti donorų skaičių. Į kai kurios dalykus verta atsižvelgti. Aš manau, jog ekspertų apmokymas e, teikti žinę apie, pavyzdžiui, šeimos. Ispanijoje labai toli pasistumėjo ir mes matome, jog vyresnio amžiaus donorų labai padaugėjo. Taigi dabar mes jau turime ekspertų, kurie yra apmokyti įtikinti šeimos narius arba pacientus tapti donorais. Taip pat mes matome, jog padaugėjo imigrantų donorų skaičius. Galbūt nustepsite sužinoję, jog Ispanijoje yra labai daug donorų, kurie sutinka e, skirti savo organus. Taip pat mes skelbiamą informaciją apie rezultatus, apie viso šio proceso naudą, taip pat užtikriname konfidencialumą. Mes užsimame šią veiklą nuolat. Ispanijoje egzistuoja programa, pagal kurią yra surenkami vaistai, perdirbus, pe, skirti perdirbti. E, mes siekime apsaugoti aplinką, taip pat siekime saugoti pacientus ir manau, jog verta dirbti šioje srityje. Mes neturime jokios informacijos, kalbant apie nesaugumą maisto grandinėje, ar tai būtų Ispanija, ar bet kuri valstybė narė, būtent remiantis maisto įspėjimo sistema. Žinoma, tai labai gerai veikia Europos lygių. Tai mums užtikrina saugumą, tai yra puikiai įspėjimo sistema ir jūs apie tai patys užsiminėte. Kalbant apie importą. Importas turi atitikti reikalavimus nustatytus Europos lygių. Man atrodo, tai yra esminis dalykas. Ši sistema leidžia vykdyti patikrinimus pasienyje, kadangi tai yra susijęs su aplinkosauginiais dalykais. Taigi tokie patikrinimai yra vykdomi taip pat ir gamybos vietose bei pasienyje. Tačiau mes turime tobulinti šią sistemą ir galbūt mes turėtume suorganizuoti e, tam tikrą susitikimą šiuo klausimu. Mes jau esame numatę tokį susitikimą kovo mėnesį Sevilijoje. Ir galiausiai, pirmininkė, galbūt norėčiau skirti vieną minutę e, siekdama atsakyti į klausimus e, patiktus dėl tarpvalstybinių sveikatos paslaugų direktyvos. Norėčiau, kad aiškiai suvoktumėte, jog 2004 metais buvo priimta direktyva, kuriai įsigalios šiais metais, 2010 metais. Buvo patvirtintas reglamentas 9889. Ir Tai yra klausimai, kuriuos piliečiai gali iškelti per jūs, tačiau taip pat juos gali kelti ir Teisingumo teismas. E, pagal reglamentą 883 ten yra numatyta teisė į gydymą valstybėje, kurioje pilietis reziduoja. Tai yra numatyta reglamente. E, pavyzdžiui, taip pat yra teisė į gydymą laikinai reziduojant tam tikroje valstybėje. Yra numatyta teisė gauti tam tikras medicininės paslaugas. E, Visą tai yra numatyta 883 reglamente 9 straipsnėje. E, tai neapima vien tik tai nelaimingų atsitikimų e, paslaugų. Tai yra numatyta 17 straipsnėje 883 reglamento E, būtent tai atitinka e, e, teisės aktus reglamentuojančius tai, jog pirmiausia sutikimą turi suteikti atitinkama institucija. Taigi šis rytis yra reglamentų sąjungoje. Ir yra tik tai keletas atvejų, kuri, pagal kuriuos reikalaujamas iš ankstinis sutikimas. Aš norėčiau, jog egzistuotų direktyva dėl tarpvalstybinės sveikatos paslaugų teikimo. Tai turėtų būti ambicinga direktyva, kuri būtų privaloma visoms valstybėms narėms. Norėčiau pateikti Jums tokią informaciją, galbūt Jūs jau ją žinote, tačiau praėjusioje Europos taryboje nebuvo numatyta ne viena nuostata, e, pagal kurią pilietis norėdamas persikelti iš vienos valstybės į kitą tam, kad būtų suteiktos sveikatos paslaugos, e, jis to neturi teisės padaryti, kadangi tai gali būti teikiama tik tai kilmės valstybėje. Ir išlaidos už suteiktas paslaugas gali būti apmokamos tik tuomet, jeigu jos jeigu tos paslaugos buvo suteiktos, suteiktos kilmės valstybėje. Egzistuoja konkreti išlyga dėl tam tikrų lygų gydimo, būtent dėl retų lygų gydimo. Ir tų lygų gydimui egzistuoja konkrečios ligoninės. Ir gydytojas neturi suteikti iš ankstinio leidimo iš ankstinio sutikimo pacientui. Pacientas be jokio gydytojo e, patarimo, be jokių konsultacijų gali vykti į kitą valstybę ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau mes nežinome, kodėl taip vyksta, kadangi nevyksta jokia kontrolė dėl to, kaip tokios paslaugos yra teikiamos ligoninėje ar kitur. dėl kokybės arba saugumo priežasčių mes siūlome įtraukti tokią nuostatą į direktyvą kartu su kitomis valstybėmis narėmis. Šie klausimai yra labai platus. Mes turime susitarti dėl visos sveikatos paslaugų paketo, kuris galios visiems Europos piliečiams. Dėkuoju, pirmininkė. Ja, Frau Ministerin. Pone ministrė, ačiū labai už atsakymus. Matau, kad mūsų laukia dar tikrai daug emocingų diskusijų. Galbūt kitą kartą reikės įsiaiškinti, apie ką konkrečiai kalbame. Galbūt kitą kartą reikės įsiaiškinti, ar ne per didelis yra tas ambicingumas, tikrai reikia nepersistengti, kadangi sveikatos priežiūros paslaugų suderinimas yra siektinas tikslas, tačiau ko gero tai ir sunki našta, sunkiai pasiekimas tikslas 27 valstybėse narėse. Žadėjote būti sąžininga, ambicinga tarpininkė ir ko gero pati pamatėte, jog Europos parlamentui šie klausimai labai rūpi, nes mes suprantame, jog milijonam žmonių toks paslaugų teikimas tarp valstybinių mastų duotų daug naudos. Pirmiausia, pasienio regionuose gyvenantiems sunku suprasti, kodėl sveikatos priežiūros srityje tebe egzistuoja senos sienos, kodėl neegzistuoja vieninga Europa, kurios nori mūsų gyventojai. Bet prie tų klausimų dar sugrįšime. Žinau, kad jūs jau puikiai pasirengėte, taip pat kalbėjote su pranešėja, kontaktavote su koordinatoriais, taigi esate pasirengusi siekti pažangos. Taigi svarbu, kad mūsų pastangų dėmesio centre būtų tiek vartotojas, tiek pacientas, kad būtų užtikrinta maisto sauga, taip pat, kad būtų sprendžiami su vaistais susiję klausimai. Visi šie klausimai jums yra vienodai svarbus. Taigi mums telieka palinkėti jums sėkmės ir tikimės, kad išvysime jūs dar ne kartą jūsų pirmininkavimo metu. Ačiū labai už atvykimą. Danke fürs Kommen. Ciao. Gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you. I, I think I, I was a little bit fascinated. I saw you. And I... Okay. Goodbye. Okay. Wir kommen zum nächsten. Kągi, brangus kolegos, dabar kitas darbo atvarkės punktas. 19. Ko gero, toliau tęsime diskusijas apie jau kaip ir paskelbtą temą - kokybės bei saugos standartai taikomi transplantacijai skirtiems žmogaus organams. Ponas pranešėjas labai įsigilino į šią temą. Pranešėjas ponas Miroslavas Mikolašikas, taigi negaiždamas laiko jam ir suteikiu žodį. Galbūt dar lūptelėkime 30 sekundžių, kol šiek tiek apsiraminsime, susėsime. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die. Tikrai diskusija buvo įdomi, turininga, tačiau padiskutuoti galima ir už salės ribų, ko gero. Okay, glaub, jetzt... Ko gero galime tęsti darbą. Ponas pirmininkė, brangus kolegos, pasinaudosiu progą ir pasidžiaugsiu komisijos pasiūlymu, kuris atsirado po keliarius metus trukusio darbo bei viešų konsultacijų. Kaip paaiškėjo per viešas konsultacijas skirtas žmogaus organų kokybės bei saugos standartams, jos vyko praėjusiu metu lapritę, visos interesuotos šalis palankiai vertina tinkamą pasiūlymą. Galbūt trumpai pakomentuosiu patį pasiūlymą. Na, o jau po to pakalbėsiu apie tam tikras detalės pakomentuosiu siūlomus e, pakeitimus. Taigi siūloma direktyva nustato taisyklės, turinčias užtikrinti transplantacijai skirtų žmogaus organų aukštą kokybę bei aukštus saugos standartus. Tai susiję tiek su donorystė, tiek su įsigijimu, su testavimu, išsaugojimu, gabenimu bei pačiu transplantavimu. Taip pat numatomos ir nacionalinės kokybės programos, apibrėžiamos transplantavimo tam tikros taisyklės, kurių turi laikytis valstybės narėse. Taip pat daug dėmesio skiriama įsigijimui bei ataskaitų teikimo aspektams. Ypatingas dėmesys skiriamas atsekamumui bei donoro bei gavėjo apsaugai. Taip pat yra nustatomos e, kompetitingos nacionalinės institucijos, nustatoma jų paskirimo tvarka. O Europinė donorų organų mm, mainų organizacijos yra numatomas bei tai reglamentojamas organų keitimas su trečiomis šalimis. Taigi, norint užtikrinti aukštos kokybės apsaugą, siūlomoje direktyvoje yra nustatomi bendri privalomi kokybės bei saugos standartai. Jie taikomi transplantacijai skirtiems žmogaus organams. prieimus kraujo bei kraujo komponentų direktyva trečiais metais buvo priimta ketvirtais metais e, žmogaus audinių direktyva, o dabar šią direktyvą norima reglamentuoti ir žmogaus organus. Taip užbaigti uh, direktyvų prieinumą pagal Lisabonos sutarties 168 straipsnį. Be abejo, reikia imtis europinių mastų tam tikrų veiksmų. Uh, Tai buvo pabrėžta rezoliucija, kuri Europos parlamente buvo priimta didžiulę balsų daugumą 2008 m. balandį. Per praėjusius penkis dešimtmečius organų transplantacija tapo tradicinė bei efektyvė priemonė, kuri iš esmės pagerino paciento gyvenimo kokybę bei leido pacientams ilgiau gyventi po operacijos. Be to, transplantacija tai altruizmo, solidarumo, tam tikros dovanos, galbūt netgi apraiška. Nepaisant to, Europos Sąjungoje daugėja poreikis e, transplantacijai ir tas poreikis didėja sparčiau negu paukoto organų skaičius. Daug pacientų miršta, nesulaukia jiems tinkamo organo. Taigi matome nesubalansuotumą tarp organų poreikio bei jų pasiūlos. Dėl to kyla komercializacijos pavojus bei netgi kyla pavojus dėl galimybės, jog bus nelegaliai verčiamas iš organų priekyba, o tai pamintų žmogaus teisės. Taigi organų trūkumas yra vienas didžiausių iššūkių Be to, skirtingose valstybės narėse taikomos skirtingos transplantacijimo sistemos. Kadangi galima pagerinti transplantavimą, gerinamą darbiavimą tarp valstybių narių, reikia priimti bendrus kokybės bei saugos standartus. Aš esu patenkintas šio pasiūlymo ir sutinku su trimis pagrindiniais tikslais - užtikrinti kokybę bei saugą pacientams ES lygių, užtikrinti donorų apsaugą ir palengvinti valstybių narių bendradabiavimą. Bendrai paėmus ES plačiai sutariama dėl organų donorystės transplantacijos tikslais. Tačiau dėl skirtingų kultūrų, tradicijų, ir organizacinių sistemų. Egzistuoja skirtingi požiūrį valstybėse narėse šiuo klausimu. Nors yra siekiama išsaugoti ir suderinti kokybės bei saugos priemonės, manau, jog direktyvą net galima sukurti papildomos administracinės naštos valstybėms narėms. Taip pat jie turi būti palikta pakankamai galimybių prisitaikyti, nekeliant pavojus dabar turimai gerai praktikai. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos svarbius klausimus, kurie yra numatyti siūlomose pakeitimuose. Taigi pirmiausia, ko gero mes visi norime numatyti aukšto ligmens kokybės bei saugos standartus. Ir tokie standartai turi galioti visoje Europos Sąjungoje. Taip pat norime geresnio valstybių narių bendradarbiavimo. Ten, kur egzistuoja geros transplantacijos sistemos arba schemos turėtų galėti išsaugoti egzistuojančias administracinės bei organizacinės struktūras. Tuo pat metu direktyva neturėtų už, už sutrukdyti valstybėms narėms numatyti griežtesnės apsaugos priemonės negu tas, kurios iki šiol egzistavo. Atsižvelgti į valstybių narių ypatybės yra būtinas dalykas nes atsižvelgiant išvengtume tam tikros trinties tarp bendrijos bei nacionalinio ligmens. Taigi tai, kas funkcionuoja, turi ir toliau funkcionuoti. Toliau. Dabar pakalbėkime apie donorystėje skirtų organų saugos standartus. Tai vietoj anonimiškumo reikėtų perėti prie atsekomumo. Tai reiškia, reikia gebėti atsekti kiekvieną organą nuo donoro iki gavėjo ir atvirkščiai. Atsekomumo koncepcija bei atsekamumo koncepcija yra tarpusavai susijusios. Taigi reikėtų iš anksto identifikuoti tuos asmenis, kurie yra tinkami organų transplantacijai. Tiesa, ta, šiame kontekste reikia visiškai atsižvelgti į konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą taip pat gerbti tiek donorų, tiek ir gavėjų privatumą. Toliau. Savanoriškas ir savanoriška nemokama organų donorystė. Sutinku su komisijos nuomonė, jog organų donorystės turėtų remtis savanoriškumu bei net lyginama dorystė, donorystė. Šis principas įtvirtinas ir ankstesniuose teisės aktuose. Taigi organų donorystė turi būti, taip sakant, dovana ir tikrai nereikėtų čia susijęti donorystę su komercija. Be to, donorystės ir transplantacijos sistemos remiasi altruizmo principu. Man atrodo, jog savanoriškos nemokamos donorystės principas tamprai susijęs su kokybė ir sauga. Jeigu donorystė nėra savanoriška, arba jeigu tikimasi pelno, kyla grėsmė, jog nebus užtikrinta reikiama kokybė bei sauga. Tuo labiau, jeigu nebus laikomasi principo, jog svarbiausias donorystės tikslas išgelbėti kito žmogaus gyvybę. Taigi bet koks savanoriškumo ir nekomerciališkumo principo pažeidimas turi neleisti arba užkirsti kelią prekybai organais, taip pat turi užkirsti kelią prekybai žmonėmis, siekiant iš jų vėliau paimti organus. Manoma, jog tokie principai yra nesuderinami su žmogaus teisė, su etika, kadangi donorystė turi būti grindžiama nemokamumo ir savanoriškumo principais. Tuo labiau, kad panašus principai įtvirtinami žmogaus teisų hartijoje, taip pat protokolose reglamentuojančių organų bei žmogaus audinių donorystę. Taip pat panašus linijos laikos ir pasaulio sveikatos organizacija. Čia būtų galima pasituoti ir pagrindinių žmogaus teisų hartiją. Taip pat šis principas įtrauktas 2004-23 bei 2028 direktyvose skirtose audiniams bei kraujui. Taigi visos direktyvos paremtos tuo pačiu 168 sutarties straipsniu. Taip pat daugelis organų donorų yra ir audinių donorai. Taigi, ko gero, visais atvejais reikėtų vadovautis tais pačiais principais. Pirmininkai, to baigsiu. Dar vienas punktas. Donoro bei gavėjo apsauga. Siūlau šiek tiek keisti nuostas dėl donorystės po smegenų mirties bei donorystės esant gyvam donorui. Faktiškai gyvas donoras turėtų iš anksto gauti reikiamą informaciją, kad galėtų sąmoningai apsispręsti, ar nori ar nenori aukoti organus. Taip pat čia reikėtų išvengti medicininių, psichologinių, socialinių komplikacijų. Bet to reikia užtikrinti ilgalaikę donoro slaugą, kad būtų galima iš anksto identifikuoti tam tikras komplikacijas, galinčias kilti dėl organo donorystės. Taigi aš šiandien matau ne dėl kompensavimo mechanizmo, tačiau kompensacija tai turėtų padengti tiesiogės narystės susijusias išlaidas, pavyzdžiui, padengti kelionės išlaidas, vaiko priežiūros išlaidas arba atlyginimo netekimo e, susijusius su donorystė. Be to, asmuo patyręs žalą dėl donorystės turėtų teisę gauti ir sąžininką kompetaciją, kad būtų atlyginta jam žala bei nuostolį patirti dėl donorystės. Tuo aš nesikėsinu niekaip į savanoriško ir neapmokamo donorystės principą, tai susijęs su 15 straipsniu. Pabaigai. Norint sustiprinti transplantacijos proceso kokybę, siūlyčiau kiek aiškiau apibriežti tam tikrus dalykus atskiruose straipsniuose Pavyzdžiui, apibrieškime aiškiau donorą, kompetingą instituciją, laikotarpį po transplantacijos bei kai kurios kitus aspektus. Ir pirmininkė, baigdamas, brangus kolegos, man atrodo, kad keitimasis gerąją praktiką, patirtimi ir panašiai, visą tai jau įrodė savo reik, reikalingumą bei padidino donorystės lygį. Vienadarbiavimas turėtų būti stiprinamas, norint pastebėti, identifikuoti gerus elementus skirtingose narysės sistemose ir reikėtų propaguoti tokią praktiką bendrijos lygiu. Tuo galėtume pagerinti transplantacijos e, saugumą bei kokybę. Brangus kolegos, ačiū labai uždėmesi ir netgi nekantrai laukiu mūsų tolimesnių vaisingų diskusijų, komentarų bei atsiliepimų apie komisijos pasiūlymą. Ačiū labai. Ja, Pone Mikulašikai, sveikiname Jūs parengus šį pranešimą. Taip pat dėkoju už tai, kad taip intensyviai nagrinėjote šią svarbę temą. Pirmininkaujant Ispanijai mes tikimės užbaigti šį skyrių. Ačiū labai. Dabar pasisakys kolegos Andras Perelio klaus pirmasis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Direktyva, kurią savo pranešimu mums pristato ponas Mikolašikas, yra iš tikrųjų geras atspirties taškas ir yra reikalinga. Reikia pripažinti, kad pranešėjas nuveikė rimtą darbą ir Pranešimo rengimas vyko mm, tarpusavio dialogo dvasioje, mes gerai koordinavome savo pozicijas, rengdamės Ispanijos pirmininkavimui su kitais pranešėjais. <clears throat> Taigi, bendarbiavimo pagrindas iš tikrųjų buvo geras. Kaip minėjau, ši direktyva yra reikalinga. Aiškinamojo dalyje apie tai taip pat kalbama. Minimi skaičiai pacientų, kurie mirė laukdami organų donorų, pateikiami statistiniai duomenys. Iš tikrųjų, daug pacientų negali sulaukti organų transplantacijos, nes trūksta donorų. Taip pat ir pačių transplantacijų, operacijų rezultatai turi būti kaip įmanoma sėkmingesni, ypatingai inkstų kainos, inkstų transplantacijos e, kainos ir naudos santykis e, yra labai teigiamas pagerėjusios gyvenimo, pacientų gyvenimo kokybės kontekste. Prieimus šią direktyvą bus e, pagerinta pacientų sauga, persodinamų organų kokybė ir taip pat, kas labai reikalinga, būtų sukurta geresnė organų, persodinimo organų paskirstimo sistema. Mes tikimės, kad sugebėsime sustarti dėl šios direktyvos patvirtinimo per pirmąjį svarstymą ir čia yra labai svarbus 13 ir 15 straipsniai, kuriuose kalbama apie nemokamos donorystės aspektus ir e, transplantavimo proceso kaštų sąnaudų apmokėjimas. E, tačiau reiktų e, galbūt šiek tiek smulkiau išsiaiškinti in vivus donorystės klausimus, lyginant su jau mirusių asmenų organų donorystė. Taigi reikia susitarti labai aiškiai dėl vartojamų savokų, tam, kad veiksmų planas ir direktyva vienas kitam neprieštarautų. Aš tačiau savo ruoštų noriu jau iš anksto pasiūlyti atlikti atitinkamą mokslinę studiją tam, kad mes bendradarbiavimo dvasia vadovaudomėsi galėtume rasti tinkamą sprendimą. Donorų asmens duomenys turėtų būti saugomi, tačiau čia turime vadovautis ne vien tik tai išskirtinę duomenų apsaugą, nors savame suprantama, kad duomenų slaptumas privalo būti užtikrintas, tačiau taip pat ir Tačiau kita vertus medicininių požiūrių reikia užtikrinti atsekamumą, todėl turi būti numatyti tam tikri duomenys, kuriuos privalu atskleisti gydytojui, persodinančiam atitinkamą organą, tam, kad e, gydytojas e, žinotų tam tikrą informaciją apie donorą, apie tai, kas jis toks buvo, kokius vaistus vartojo ir panašiai, nes ta informacija yra svarbi atliekant organų persodinimą. <clears throat> ir e, privalu užtikrinti pradėtų darbų testinumą, kad per Ispanijos pirmininkavimą būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Ir dabar mes iš tikrųjų turime puikią progą užbaigti pradėtus darbus. Aišku, e, dokumento tekstas yra taisytinas, Tai yra savame suprantamas dalykas ir e, konstatuojama dalyje kalbama apie atitinkamus direktyvos tikslus, tačiau mums reikia taip pat atlikti labai e, didelį, didelės apimties švietimo darbus, e, piliečių švietimo, kalbant apie organų transplantaciją, kadangi ši direktyva turėjęs tiesiognės įtakos piliečiams, taigi reikia imtis atitinkamų darbų ir pastangų tam, kad labai aiškiai ir suprantamai suformuluotume šios direktyvos tekstą ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime viso to pasiekti tarpusavėje bendradarbiaudami. Ačiū. Marina Janakudakis dabar. Ačiū. Aš pirmiausia taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų pranešimą šią sunkia tema. Jungtinėje karalystėje, kaip iš tikrųjų ir daugelėje kitų valstybių narių, donorų skaičius yra santykinai mažas palyginus su poreikiu. E, sakyčiau, jog tai sudaro 28 procentus. Vidutiniškai per savaitę miršta 3 žmonės laukdami transplanto. Kiekvienoje valstybėje narėje e, šis lygis skiriasi lyginant su teiskiamomis paslaugomis. Taigi siekiama išspręsti kai kurias iš problemų, įsteigiant vienodus valstybių narių reikalavimus ir standartus, kurie, tikiuosi, padės reglamentuoti žmogaus organų donorystę ir dėl to padidės donorų skaičius. Taip pat labai svarbu suteikti tinkamą priežiūrą po donorų transplantacijos. Man buvo labai malonu išgirsti tokias frazes kaip donoras e, e, palyginus su gyvenančiu arba mirusiu asmeniu, kalbant apie 11 straipsnį. Yra taip pat ir kitų įdomių sričių, įdomių vietų. Pavyzdžiui, siekiama apsaugoti duomenis ir dėl to, būtent dėl šios frazės direktyva tampa tik stipresnė. Taip pat labai svarbu tai, jog atsižvelgiama ir į trečiasią šalis, taip pat e, siekiama reglamentuoti ir organų donorystės prekybą. Labai svarbu, jog organų donorystė yra visuotinai reglamentuojama. Aš manau, jog šis pranešimas žengia tinkamą linkme. Aš dar kartą sveikinu pranešėją ir tikiuosi, jog šiame parlamente mes vieningai pritarsime šiam pranešimui. Dėkuoju. Danke, Frau Marisa Matijas. Ačiū, ponė Marisa Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Klausimų spektras yra labai svarbus, kolegos tai jau minėjo ir dėl daugelio aspektų mes sutarėme. Manau, kad darbas buvo atliktas labai stropiai. Su tuo sveikiname pranešėją. Tačiau dėl kai kurių dalykų man kyla tam tikrų abejonių ir manyčiau, kad neturėtume jau nutraukti mūsų diskusijos. Taigi apie ką eina kalba. Pirmiausiai kalbame apie donorų visiško anonimiškumo atsisakymą, taikant šiek tiek griežtesnės e, informacijos slaptumo taisyklės. Manau, kad donorų apsauga yra vienas iš esminių klausimų, taip pat e, transplantuojamų organų kokybės užtikrinimas bei e, viso proceso kokybės užtikrinimas yra esminiai klausimai. Tačiau svarbiausias dalykas vis tik tai yra donoro anonimiškumo išlaikimas. Todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas sugeba geriau suderinti anonimiškumą su e, transportuojamų organų atsekamumu. Manau, kad vis tik tai šios diskusijos dar neturėtume užbaigti ir e, mums vis tik tai reiktų dar e, panagrinėti įvairius įmanomus aspektus, dėl kurių nesutarėme, tam, kad galėtume užbėgti už akių galimoms problemoms. Mums reikalingos minimalios garantijos tam, kad visa sistema išliktų skaidri. Tuo pačiu mes privalome pasirūpinti tuo, kad liktų kaip įmanoma mažiau erdvės įvairioms problemoms šioje srityje, e, problemoms, kurių mes visiškai nepageidaujame. Mano nuomonė, egzistuoja galimybė užtikrinti atsekamumą, nepažeidžiant arba neatsisakant donorų anonimiškumo užtikrinimo. Manau, kad mes dar galime apie tai diskutuoti. Ačiū labai. Ja, das waren die Schattenberichter pasisakė šešėliniai pranešėjai, bent jau tie, kurie buvo salėje. Pone Mikolašik, pats norėčiau užduoti klausimą 27-ame pakeitime. Jūs teisingai reikalaujate, kad valstybės narės parengtų atitinkamas sistemas, kurios leistų registruoti būsimus organų donorus. Ir kad uh, kompetentingos tarnybos užfiksuotų būsimų donorų pageidavimus aukoti savo organus, numatydami atitinkamą prioritetinę tvarką. Tos kompetitingos institucijos, tarnybos ir va, įvairūs jų pavadinimai egzistuoja įvairiomis kalbomis. Manome, kad e, tai gali būti valstybinės institucijos vienose šalise, kitose šalise jos veikia privačių pagrindų ir yra kontroliuojamos valstybės atitinkamų institucijų, taigi e, gali kilti tam tikrų nesklandumų dėl vartojamų savokų ir galbūt mes galėtume pasirinkti kokią nors kitą savoką, pavyzdžiui, angliškai e, competent bodies arba authorities arba institutions tam, kad išvengtume nesusipratimų dėl vertimų į įvairias kalbas. Galbūt galėtumėte į tai kaip nors sureaguoti būtent dėl savokų. Pone Parvanova dar norėtų užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Liberalų frakcijos kolegė, kurios nėra dabar salėje, paprašė pristatyti mane jos nuomonę dėl pono Mikolašiko pranešimo. Uh, Ir e, jos vardu norėčiau pasveikinti poną Mikolašiką, nes pranešimo tema yra pakankamai sveitinga, pakankamai jautri. Tai yra techninio pobūdžio klausimas. Mums privalu užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp e, šios paslaugos paklausos ir tarp tam tikrų sveikatos apsaugos aspektų Rys e, Aldė e, šešėlinė prane, pranešėja iš tikrųjų e, vertina visų politinių frakcijų susitarimą ir poziciją bendrą dėl šio pranešimo ir taip pat mes vertiname pono Mikolašiko lankstumą, taip pat ir dėl klausimo, kad būtent gydytojai privalo tarti paskutinį žodį dėl to, ar transplantuojami organai atitinka visus kokybės kriterijus, kalbant apie lankstumą ir direktyvos apriepti, taip pat dėl e, e, kompetitingų priežiūros institucijų, sustiprinto bendradarbiavimo, užtikrinant e, donorų anonimiškumą, taip pat ir tų donorų, kurie už pinigus aukoja savo organus. Yra susitarimas bendras ir mes manome, kad siekiant pagerinti pacientų teisų apsaugą, mes turime daugiau dėmesio skirti e, naujosiams medicinėms technologijoms ir taip pat manome, kad e, ruošiame direktyvą turėtų papildyti egzistuojančias nacionalinės sistemas, taip pat privalu atsižvelgti į tai, kad e, organų persodinimas yra pakankamai jauna sritis, todėl ji privalo remtis pačiomis moderniausiamis medicininėmis technologijomis tam, kad sumažintų organų persodinimu, su organų persodinimu susijusias rizikas, todėl pritarėme pirmai ir penktai pataisai, kalbant apie nacionalinių tarnybų vaidmenį ir e, bendrabiavimą su e, organų transportavimo organizacija tarptautinė. 22 straipsnė kalba apie tai, kad e, privalu nustatyti tarpusio santykius tarp valstybių narių ir Eurotransplant organizacijos. Todėl mes pateiksime atitinkamą pataisą 22 straipsnių tam, kad būtų aiškiau nubrėžti, apibrėžti šio bendarbiavimo kriterijai dėl e, direktyvos taikymos ryties mes siūlome e, išplėsti e, šią sritį taip pat ir e, laikotarpį protransplantacijos, tai yra penktasis ir 41 straipsniai. Kalbant apie nemokamos donorystės klausimus, tai 13 straipsnis teigia, kad Organų donorystė turėtų būti nemokama, be atlygio ir vykti laisvanoriškų pagrindų. Ir 2008 metų balandžio 21 dieną parlamentas nusprendė, kad privalu nustatyti sąlygas, pagal kurias būtų gaunamas atlygis už organų donorystę. Taigi mes kalbame čia apie socialinį atlygį, o ne už tiesioginį uh, užmokestį donorams. Aldė frakcija norėtų laikytis 2008 metų 22 rezoliucijos straipsnėje e, priimto kompromiso ir todėl mes pritarėme pono Perelo pasiūlymui, jo e, pranešimo projekto 12 punkte ir taip pat 20, kalbant apie 25 ir 32 e, E, straipsnius, reiktų juos sujungti, nes jie kalba apie tuos pačius e, dalykus ir reikia pabrėžti, kad mes kalbame ne apie finansinį atlygį, tačiau apie socialinę ir medicininę kompensaciją donorams. Taip pat svarbu e, padidinti, sustiprinti organų transplantacijos budrumą ES lyg, lygmenių, kadangi direktyva nieko nekalba apie uh, persunimo organų uh, gavėjus, todėl privalu e, sustiprinti 10 straipsnio e, nuostatas bei 11 straipsnio nuostatus e, dėl organų gavėjų apsaugos. Taip pat privalu pažymėti, kad organų donorystės saugos koncepcijos yra pakankamai skirtingos. Todėl organų transplantacija yra susijusi taip pat ir su uh, tam tikrų rizikos valdymu, kalbant apie pacientų sveikatą. Nes su e, transplantuojant organus gali būti e, pacientai užkrečiami infekcinėmis lygomis, kaip sitomagalo virusas arba kitomis. Baigiant noriu pasakyti, kad e, svarbu pažymėti gerą bendradarbiavimą tiek pono Mikolašiko, tiek pono Rodrygės pranešimų kontekste. Ir daugiausiai e, problemų kelia e, ne e, mokamo, nemokamos donorystės, netlyginamos donorystės interpretacija. Ir mes siekime, kad europinių lygmenių mm, pradėtų veikti veiksminga sistema, kuri leistų pagerinti organų transplantacijos situaciją. Tačiau mes iš tikrųjų norime pabrėžti, kad nemanome, jog organų persodinimas gali būti panacėja arba užtikrinti pacientų nemirtingumą. Ir e, tuo pačiu mes siekime, kad e, organų transplantacija neišbalansuotų bendrosios viešosios sveikatos sistemos. Petris Lyzė dabar. Ähm, <coughs> ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pakomentuosiu Mikolašiko pranešimą, nors buvo kalbėta ir apie kito kolegos pranešimą, ko gero jis bus nagrinėjamas kitų darbo atvarkės punktų. Taigi ačiū ponui pranešėjui Miroslavui Mikolašikui, tikrai labai svarbi tema, kuri turėtų visiems rūpėti. Ko gero šiuo atveju mums reikėtų rasti tokį variantą, kuris būtų naudingas žmonėms. Taip pat e, šis e, sprendimas turėtų užtikrinti kokybės bei saugos standartų laikymasi. Pirmas dalykas, ką aš noriu pasakyti, mes juk ne nuo nulio pradedame. Egzistuoja pono Adamų pranešimas, priimtas 2008 metais. Tuo metu mūsų frakcijos vardu kitas asmuo gynė mūsų interesus ir pasiekėme tame tuo metu starimą, kaip mes elgsimės dėl direktyvos. Tuo metu buvo sakoma, norime direktyvos, tačiau nenorime daug biurokratijos į tai ir atsižvelgė tuo metu ponas pranešėjas. O pirmininkas jo Laininas citavo straipsnį, kuriame minima apie institucijų svarbą. Ponas Mikolašekas, ko geros teisingoje vietoje, 18 straipsnis gerai išsprendė. Tai būtų įstaiga, kuriai valstybė narė pavestų atlikti tokias funkcijas ir kuri būtų kompetitinga. Tai gali būti tiek tarnyba, tiek institucija. Ji turi gauti, taip sakant, valstybės pavedimą atlikti tam tikras funkcijas. Taip pat ji turėtų būti pajėgi atlikti patikrinimus. Ko gero, tai mums visiems būtų priimtina. Bent jau aš sulaukiau teigiamų atsiliepimų iš valstybių narių. Tai ko gero, atsižvelgime į šį Mikulašiko pasiūlymo. Dabar atsekomumas. Be abejo, galima tartis dėl smulkmenų, tačiau atsekomumas labai svarbus dalykas. Jeigu tam tikras organas yra užkrėstas virusu, jeigu užkrečiamas pacientas, tai aišku, reikia galėti atsekti šį organą. Pavyzdžiui, miręs donoras, sirgęs žifu. Ir jeigu tai tik paaiškėja po to, Tai reikia informuoti ne tik pacientą gaus inkstą, bet ir kitą pacientą, kuris, kuriam galbūt yra perstudinta širdis arba koks kitas organas. Taigi atsiekamumas yra gyvybiškai svarbus dalykas. Taip pat e, jo reikia norint įgyvendinti nemokamas narysės principą. Šį nemokamumą ir ponas pranešės labai akcentavo. Ko gero, mes su tuo irgi sutinkame. Be to, 13-15 straipsnėje komisija pateikė puikių pasiūlymų, o ponas Mikolaška siūlo dar šiek tiek šios straipsnius pagerinti. Ko gero, dėl to mums reikia susitarti. Kas svarbiausia vis dėlto? Bendras atspirties taškas. Ar labiau orientuosimės į komisijos tekstą, kaip siūlo kitos frakcijos, ar labiau į pono pranešėjo pasiūlymą orientuosimės, aš būčiau už antrąjį variantą. Svarbu, kad gintume tekstą ir duotume atsaką tarybai, neleiskime šio teksto susilpninti, nes tarybos teisės tarnyba parengė pažymą, kurie teigia, kad tiek 13 straipsnis, tiek dalis 15 straipsnių neva yra nesuderinami su ES teise, kadangi neva paminamas subsidarumo principas. Taip pat nėra parinktas teisingas teisinis pagrindas. Klysta teisės tarnyba. Aš tiesa nesu teisininkas. Tačiau žinau, kad komisija turi savo teisės tarnybą ir ji atliko išsame analizę prieš pateikdama šį pasiūlymą bet to 2002 ar 2003 metais jau vyko diskusija apie lastelių baudinių kokybę bei saugos standartus. Ir tuo metu parlamentas laikėsi tos pozicijos, kurios dabar laikosi komisija. Ir tuo metu teisės tarnyba paremė mūsų poziciją, nors komisija laikėsi kitos nuomonės. Kitaip tariant, aš diskusiją labai gerai žinau, nesu teisininkas tiesa, tačiau kaip tik šiuo klausimu paklausus trijų teisininkų gausi keturių atsakymų skirtingų. Taigi aiškiai apsispręskime, jog tai yra ir politinė problema. Valstybės narės be abejo nenori atiduoti savo kompetencijų. Niekas nebejoja. Ir atvirai sakykime tai, jog valstybės na, kai kurios valstybės narės nori pasilikti tam tikrą galimybę, deklaruoja nemokamą donorystę, bet nenori, kad teisiškai privaloma tvarka būtų įtvirtintas donorystės nemokamumo principas kadangi tai neba būtų nepatogu ir neparanku. Taigi parlamentas turi pasiekti sutarimą. Mes visada laikėmės vieningai, apie detalės galime diskutuoti, bet tikrai nenusileiskime žemiau komisijos pasiūlymo lygio. Komisijos pasiūlymas minimumas. Tai ne tik yra etikos ar principų dalykas. Tai susiję su kokybė, susiję su sauga kai kas sako, nemokama donorystė yra etiškas dalykas. Neva mes tik apie techniką dabar kalbame, kaip virusus pastebėti, kaip identifikuoti vėžinių sirgimų riziką ir panašiai. Tačiau nerealu yra tvirtinti, donoras, būdamas gyvės, gauna 30 tūkstančių eurų arba dolerių už inkstą. Tai negi jis prisipažins daktarui, santykiavau su bet kuo, nesisaugodamas vartojau narkotikus ir vakarą suleido vieną injekciją. Ko gero, nerealu to tikėtis iš tokio paciento, donoro. Taigi technika yra pažengusi, tačiau tam tikrų virusų negalime iš karto identifikuoti. Iš karto po to, po užsikrėtimo. Taigi tas nemokamas, nemokamumo principas yra netgi, sakyčiau, prielaida, norint užtikrinti kokybę bei saugą. Kitaip tariant, norint užkirsti kelią virusų perdavimui. Taigi tokios linijos laikėsi parlamentas, tokios linijos laikosi ir komisija. Galbūt tiesa komisija turėtų geriau išaiškinti šį aspektą. Nes šiame kontekste nėra užsiminama apie tai komisijos pasiūlyme. Taigi manau, kad mes, parlamentas ir komisija, kartu turime stoti prieš tarybą. Taigi dar kartą aiškiai noriu pabrėžti. Iš patirties tai gerai žinau, kiti kolegos irgi žino, Jeigu sakoma, esame už, bet teisiškai prieš, tai ko gero Tai susiję būna ir su politiniais dalykais. Taigi parlamentas turi demonstruoti vieningumą ir pareikšti, kad komisijos pasiūlymas parlamento yra minimalus lygis. Tikrai nenorime nusileisti žemiau šio lygio, turime remti Mikolašikai siekti netgi griežtesnių negu komisija siūlo standartų ir normų. Ačiū. Ačiū, Peter Lyze. Šnelhart. Ja, dank, <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė, pono ir ponios. Mano darbuotojas penkerius metus laukęs, galų galę sulaukė organo transplanto ir prieš keturias savaitės pamačiau, kaip pagerėjo gyvenimas. Taigi pagal savo asmenę patį galiu sakyti, kad šis klausimas labai svarbus. Taigi turime ne tik intensyviai gilintis į šią temą, bet ir pakankamai sparčiai, kad direktyva įsigaliotų greitai. Ponas pranešėjas, mano galvo, parengė puikų dokumentą. Norėčiau pabrėžti, jog kokybės bei saugos standartai taikomi žmogaus organams yra svarbus. Pirmiausia, man patinka 14 pakeitimas, ten tikrai tvirtinti labai esminiai dalykai. Dabar nemokamą donorystę. Noriu pabrėžti dar kartą, kad tai mums yra labai svarbus dalykas. Neturime nusileisti šiuo punktu, nes kol kas šioje srityje dar yra daug neiškumų, daug yra galimybių nesilaikyti šio principo. Ir jeigu donorystė bus mokama, gali nukentėti žmogaus organų kokybė bei sauga. Turime suprasti, jog Europoje yra pasiekta labai skirtingų rezultatų donorystės rytyje. Ispanijoje, pavyzdžiui, aukojama daugiau organų negu kur kitur. Tačiau vien dėl to nereikėtų siekti įvesti kažkokią vieningą procedūrą. Tegul valstybėse narėse egzistuojančios procedūros ir toliau egzistuoja. Tik atsižvelkime į jas. Manau, kad valstybės narės yra sukaupęs patirties ir ta patirtis savotiškai yra kokybės bei saugos garantas. Tuo aš ir norėčiau baigti savo pasisakymą. Tiesiog dar kartą sveikinu ponę pranešėją. Ir Peteris Lyze kalbėjo, aš tegaliu tik sutikti su tuo, ką jis sakė. Taigi pasistengime greitai patvirtinti šią direktyvą. Pats prieš mėnesį mačiau, kaip pasikeičia žmogaus gyvenimas sulaukus laukto organo. Ačiū. Orestas Rossi. Sì, grazie, questo è un testo estremamente importante. Ačiū labai. Mano galva šis tekstas yra svarbus, bet ir keblokas. Daug kas iš kolegų kalbėjo apie anonimiškumą, bet tai nėra didžiausia problema. Tai svarbus dalykas, bet ne pats svarbiausias. Jeigu žmogus pasiryšta augoti don, e, organus, ko gero nelabiausiai jam rūpia anonimiškumo aspektas. Manau, kad tiek donorai, tiek gavėjai turi būti tikri, kad organas yra kokybiškas. Ko gero, užtikrinti organų kokybę bei saugą yra svarbiausias dalykas. Taigi numatykime labai aiškias taisyklės, kokius kriterijus turi atitikti donoras ir kokius kriterijus turi atitikti patys organai, norint juos persodinti. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Man kyla bejonių dėl jo. Jame kalbama apie gyvų donorų donorystę ir apie organų donorystę tarp artimų giminaičių. Galbūt tekstas į italų kalbą nėra idealiai išverstas. Tačiau gyvenimo partneriai dažniausiai yra sutaktiniai. O sugyventiniai tai nebūtinai sutaktiniai, nėra ir giminaičiai, taigi galbūt nereikėtų drausti su, su, su gyventėmis, atsiprašau, e, aukoti vieni kitiems e, organų. Taigi 31 pakeitime siūloma priboti donorystę. Tačiau išvelgiu prieštaravimo su 20 punktu. Taigi 18 straipsnėje valstybės narės reikalau ir raginamas išsiaiškinti, ar nereikia imtis veiksmų numatyti ir gyvų asmenų donorystę, papildant iš negyvų mirusių asmenų paimtų organų donorystę, apsiribuojančią giminaičiais arba sutuoktiniais. Kita vertus, valstybės narės yra raginamos kaip ir įsiaiškinti, ar nereikėtų papildomai numatyti aktyvesnį iš gyvų asmenų paimtų organų naudojimą. Dabar 32 pakeitimas. Jis skirtas e, kompensacijai. Aš be abejo labai gerai suprantu, jog negalima mokėti už organus. Taigi reikia imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias komercializacijai. Tai labai gražų žodžiai, gražus tikslai. Taip pat buvo kalbėta, kokia grėsmė susijusi su galimu donorystės komercializavimu. Tačiau jeigu kompensuojamos tik tai kelionės išlaidos, operacijos išlaidos ir panašiai, tai tokiu atveju aš norėčiau išgirsti šio bei to apie savotiška užimtumo garantija. Vienur tokios garantijos numatytos, kitur ne. Ir jeigu čia mes kalbame tik tai apie tiesiogiai patirtų išlaidų kompensavimą, tai to galbūt nepakanka. Nes ar nebus taip, kad inksta paukoja žmogus, neteks darbo vietos. Taigi numatykime ir jam garantiją, kad nepaisant tokios donorystės, jis ir toliau galės tęsti savo darbą privačioje struktūroje arba valstybinėje struktūroje. 23 pakeitime matau klaidą. Cituoju. Jeigu asmuo netyčia dėl persudimo operacijos patiria žalą, jeigu paukoja savo, pavyzdžiui, motinai inkstą ar kažką panašaus, tai jis gauna tam tikro dydžio kompensaciją. Kompensacijos dydis priklauso nuo panašių išlaidų tokių pat transplantacijos operacijų atveju. Ką tai reiškia? jeigu per klaidą arba netyčia žmogus nukenčia. Galbūt jis patiria tik tai trumpalaikį, tam tikrą trumpalaikę žalą. Ta žala nėra išliekamoji. Tai ar nebus taip, kad jis negaus reikiamos kompensacijos? Tai arba, manau, testas nėra pakankamai tiksliai suformuluotas, arba reikėtų patikrinti šio teksto logiškumą, nes manau, kad organų donoras neturėtų nukentėti, jeigu dėl donorystės netyčia kila problemų. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės Europos komisija. Atsakykite į mūsų kolegų klausimus bei komentarus. Madame Brunko. Asimera Brunko vous en prie, vous avez la parole, madame. Thank you, madam chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau iš tikrųjų padėkoti pranešėjų už nuveiktą darbą. Taip pat esame labai dėkingi už puikų bendradarbiavimą su ponu Mikolašiku. Mes iš karto galėjome pastebėti, kad jis labai domisi šią temą Mes pastebėjome jo entuzijazmą, su kuriuo jis vedė diskusijas. Taigi dar kartą dėkoju ponui Mikolašikui ir mes laukiame tolesnių žingsnių šioje procedūroje. Norėčiau tik priminti Jums, kad komisija pateikė pasiūlymą po ilgų konsultacijų ir ilgo pastymų laikotarpio. Komisija siekia sukurti tekstus labai atidžiai tam, kad jie nepadarytų įtakos jau puikiai funkcionuojančiams dabar egzistuojančioms sistemoms. Taip pat norėčiau priminti tai, kad pasiūlymas remiasi 168 straipsnių ir todėl jis yra ribojantis tam tikrais klausimais, kuriuos mes norėtume, kad šis pasiūlymas apimtų, tačiau dėje to negali padaryti. Tai iš dalies paaiškina, kodėl mes turime vieną vertus direktyvą ir kitą vertus turime veiksmų planą, kuris yra jūsų šios dienos darbo tvarkės kitas diskusijų punktas. Uh, Taigi, su didžiuliu pasitenkinimu norime pastebėti, kad pranešėjas atitinka visus pagrindinius siūlymo principus ir kad dauguma pakeitimų iš tikrųjų yra te susiję su formuluočių detalizavimu. Taigi, dėl daugelio siūlomų pakeitimų matome sutarimą tarp komisijos ir parlamento pozicijų. Norėčiau pabrėžti, kad dėl keleto punktų galbūt mes, kai kurie iš čia esančių narių, išreiškėme tam tikrą nerimą. Aš norėčiau pabrėžti, jog čia kalbame apie direktyvą. Direktyva, priešingai negu kad reglamentas, palieka valstybėms narėms lankstumo įgyvendinant, perkeliant ir įgyvendinant direktyvą į nacionalinius teisės aktus. Taigi, tame etape gali būti padaroma kai kurių nežymių pakeitimų atsižvelgiant į egzistuojančią nacionalinę teisės bazę. Punktas, kurį pastebėjau, kelia daugiausia klausimų, pastabų, didžiausia susidomėjimą. Būtent tai yra susijęs su nemokama ir savanoriška donorystė. E, savo konsultavimuose ir apmastymo laikotarpiu mes norėjome parodyti tai, jog laisva, neapmokama donorystė teikia kokybę ir saugumą. Galėčiau pripažinti, kad tekstas, kaip jis šiuo metu yra suformuluotas, nenustato ar neatspindi e, daugeliu žodžių, kad ši sąsaja egzistuoja, tačiau praktiškai ji yra. Ir būtent todėl, sakyčiau, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl šis pasiūlymas pagal 168 straipsnį mini laisvanorišką nemokamą donorystę. Sakyčiau, jog pagalbinė šios priemonės nauda yra tai, jog mes e, galime apsaugoti donorus nuo to, jog jie nenorėdami gaus tam tikrą atlyginimą, taip pat mes užkirsime kelią priekybai žmogaus donorais, žmogaus organais. Taigi mūsų tikslai buvo labai aiškus, mes norime užtikrinti laisvanorišką ir nemokamą donorystę. Kalbant apie atsikamumo esrytį ir pastabas išreikštas čia, mums kelia šiokį tokį nerimą tai, kaip mes galėtume pasiekti tinkamą balansą. Tačiau komisija yra įsitikinusi, kad pasiūlymas bent jau įtraukė tinkamo balanso principą, būtent siekiant nustatyti donorų tapatybę ir užtikrinti atsekamumą. Kaip jau minėjau, tą atvejį, kuomet jeigu donoram, donorui yra nustatoma AIDS, turėtų būti galimybė atsekti organus kam jie buvo persodinti. Norėčiau Jums priminti, jog organo donoras taip pat gali būti ir audinio donoras. Tokiu atveju bus paveikta daug daugiau pacientų, negu kad e, tuo atveju, jeigu yra persodinami plaučiai, kepenys ar inkstai. Taigi, mes ilgai siekiame surasti šį tinkamą balansą ir manome, jog dabar tai išreikšta tinkamiau negu kad Apie tai kalbėjo duomenų apsaugos prižiūrėtojas ir manome, jog į tai reikėtų atsižvelgti, galbūt šiek tiek performuluojant tekstą. Taip pat girdėjau išreikštą susirūpinimą dėl žodžio transplantas. Turėtų būti užtikrinama, kad sistema veiktų ir toliau visi pripažįsta čia nuveiktą puikų darbą. Kaip jau sakiau, pasiūlymas buvo tinkamai parengtas ir 22 straipsnis siekia užtikrinti, kad nebūtų sudaryta jokių kliučių toliau veikti tokioms sistemoms kaip Eurotransplant sistema. Mes girdėjome prašymą užtikrinti, jog veiktų Europos donoro kortelė. Norėčiau pasakyti, jog tai viršyje 168 straipsnio veikimo sritį. Faktiškai mes neturime vieningos sistemos e, skirtingose valstybėse narėse donorų transplantacijai. Taip pat mes turėtume pasimokyti iš įvairiose valstybėse narėse egzistuojančios praktikos. Ir norėčiau, nenorėčiau dabar kalbėti apie kitą mūsų darbo tvarkės punktą, tačiau būtent jis ir kalba apie šio pobūdžio klausimus ir jeigu turėsiu galimybę pasisakyti, kalbant pagal kitą darbo tvarkės punktą, tai su malonumu tai padarysiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Pranešėjas, prašom. Pour, uh, me donner la parole. Uh, dear colleagues, thank you very much, all of you uh, who. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakėte ir buvote tokie malonūs pakomentuoti pranešimą. Aš pasižymėjau visų jūsų pastabas. E, noriu patikinti, jog šiandien neužtęsiu mūsų diskusijų, aš ir toliau dirbsiu kartu su jumis visais, taip pat ir dvi šalių būdu, tam, kad įtraukčiau, kiek tik tai yra įmanoma, jūsų pastabas į šį pranešimą, atsižvelgsiu į jas ir galbūt pavyks surasti tinkamesnę formuluotę arba įtraukti jūsų pastabų turinį į šios direktyvos dvasę ir manau, jog tekstas turėtų būti E, turėtų ginti pacientus. Mes esame parlamentas, atstovaujame piliečius, taigi šis tekstas turės pasiūsti tvirtą signalą šioje srityje. Kadangi Europai reikia daugiau donorų, daugiau transplantacijų, visi kartu sutarėme, kad būtent todėl ir dirbame šioje srityje. Dėkoju Jums visiems. Galbūt trumpai pakomentuočiau tik dėl pono Rosi išreikštų pastebėjimų. Norėčiau pasakyti, jog tai yra tiesiog nesusipratimas. Norėčiau Jūs patikinti, kad tai nėra turinio problema, galbūt tai yra formuluotės keliamas nesusipratimas. Pone Parvanhofa ir ponas Lizė, kurie yra gydytojai, žino, jog tas žmogus, kuris yra donoras, gali susidurti su tam tikromis komplikacijomis dėl to, jog atidavė tam tikrą organą. Taigi aš norėjau pagalvoti apie tokį žmogų, kuris buvo toks malonus, geranoriškas, kad atidavė savo organą ir to pasiekoje jam kilo tam tikros komplikacijos. Tokiu atveju jam turėtų būti suteikiama tam tikra kompensacija. Žinoma, mes galėsime sutarti dėl konkrečios formuluotės, tačiau tai yra tikrai konkretus nerima kelintis dalykas. Ir tai tikrai yra žmogiškas požiūris, kurį norėjau čia atspindėti. Dėkoju Jums visiems, dėkoju komisijai, Dėkoju Jums visiems, su kuriais buvau susitikęs prieš pradėdamas šį darbą. Ir džiaugiuosi dėl mūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo. Tikrai tikiuosi toliau dirbti su Jumis visais ir bus labai malonu susitikti. Tai yra įtraukti Jūsų pastabas į šį pranešimą ir kovo mėnesį šis komitetas renks susitikimą ir tikiuosi, jog mes galėsime jau balandžio mėnesį plenarinėje sesijoje Strasbūrė e, išklausyti pirmąjį svarstymą. Dėkoju, ponė, už jūsų puikų pranešimą. Galutinė data teikti pakeitimus yra vasario 11 diena. Tačiau pirmą kartą mes turėsime veikti pagal naują procedūrą. Asistentai galės tiesiogiai internetu teikti pakeitimus. Tolesnė informacija bus pateikta per ateinančias keletą dienų, būtent dėl to, kaip tai techniškai veiks. Galbūt kai kuriems iš mūsų reikės e, išmokti dirbti su šia sistema. Taigi, tai bus pirmas kartas. Tikiuosi, jog nesusidursime su problemomis. Balsuosime e, komitete kovo 11 dieną dėl šio pranešimo ir vėliau jis bus aptariamas plenarinėje sesijoje. Dabar periname prie 20 darbo tvarkės punkto ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Perejo. ir jo pranešimas puikiai išplėtos tai, apie ką jau diskutavome dabar. Eh, si tuviera que darles una definición eh, práctica. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt uh, galėčiau Jums pasiūlyti labai paprastą apibrėžimą, siekiant sumažinti rizikas. Todėl uh, manau, kad tas veiksmų planas galėtų papildyti direktyvą. Veiksmai yra numatyti penkeriems metams ir per tą laikotarpį mes turėsime įvertinti gautus rezultatus, sukauptą informaciją, su, tekstas jums yra išdalintas, aš todėl pristatysiu tik tai tam tikrus pavyzdžius ir bendrą vertinimą. Tam, kad mes vėliau galėtume šiek tiek atviriau padiskutuoti. Mes siekiame skatinti šioje srityje bendradarbiavimą tarp valstybių narių, geriau koordinuoti bendruosius veiksmus ir e, siekti padidinti persodinamų organų skaičių, kadangi šiuo metu jis nėra pakankamas, e, daugiau nei 6 tūkstančiai pacientų laukia e, organų donorų ir e, kiekvieną per dieną miršta 12 tokių pacientų. Todėl mums labai svarbu pasiekti du tikslus kuriuos čia dar kartą norėčiau pabrėžti. Viena vertus, mes norime, kad organų persodinimo srityje būtų priimami ir koordinuojami sprendimai ES lygmenių. Ir aš tikiuosi, kad e, nebūsiu apkaltintas re, real, realizmo stoka, e, pateikdamas Ispanijos pavyzdį ir pats būdamas Ispanu. Iš tikrųjų, Ispanija nėra labiau solidaresnė nei kitos Europos valstybės. Ir iš tikrųjų Europos Sąjunga yra bent jau keletas valstybių, kurių piliečiai noriau sutiktų paukoti savo mm, organus kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, Bulgarija yra viena iš tokių šalių. Egzistuoja atitinkamos priežastys tokios situacijos. Pirmiausiai tai yra nacionalinės švietimų programos tiek medicininiuose sluoksniuose, tiek tarp pačių pacientų, kai kose valstybėse <clears throat> tokios informacijos klaidos apskritai nėra. Mums todėl būtina sukurti bendrą europinę sistemą, kurioje veiksmai būtų geriau e, koordinuojami e, ir sprendimai būtų priimami greičiau. Mano pranešimo tekste yra numatomos tam tikros garantijos transplantuojamiems organams, e, tačiau privalu koordinuoti ir atitinkamų transplantacijos centrų, ligoninių veiklą, todėl reikalingas kiekvienoje ligoninėje e, koordinatoriaus etatas. Šiandien taip pat buvo daug kartų paminėta, tačiau norėčiau dar kartą pakartoti, kad privalu remtis neatlyginamumo ir laisvanoriškumo principų, organizuojant organų e, donorystę. Mes negalime kalbėti apie žmogaus gyvenimo prailginimą, jeigu už transplantuojama organą bus mokamas atlygis. Projekte yra siūloma, tačiau tiksliau netmetama galimybė kompensuoti tam tikras išlaidas susijusias su transplantacijos procesu, nesvarbu, kaip mes pavadinsime tai kompensacija arba e, tam tikra tam tikros dalies lėšų apmokėjimų, tačiau tai jokių būdų nėra finansinis arba negali būti finansinis atlygis už aukojamą organą. Aišku, bet koks tokio pobūdžio e, dokumento tekstas gali būti keičiamas, siekiant jį pagerinti tiek turinio, tiek struktūros prasme ir aš pats pateiksiu atitinkamų pataisų ir kai kurie šešėliniai pranešėjai taip pat e, yra nusiteikę siūlyti pakeitimų. Aš esu pasirengęs, pasiruošęs dialogui, bet koks pakeitimų pasiūlymas, siekiant šį tekstą geriau suderinti su direktyvos nuostatomis, būtų, jeigu jis būtų naudingas ir e, galėtų papildyti direktyvą, aš e, tokius pakeitimus sveikinčiau, mes turime siekti, kaip manoma, greičiau susitarti dėl direktyvos, kaip manoma, greičiau pradėti ją įgyvendinti. Šis projektas neturi trukti per daug ilgai, neturi būti per daug plačios apimties, tačiau mes turime elgtis pakankamai apdairiai, ypatingai e, tokiais klausimais kaip donorystės neatlyginamumas, laisvanoriškumo principo užtikrinimas. Ir aš tikiuosi, kad atitinkamos nuostatos bus išlaikytos šiame projekte. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju kolegoms uždėmesi. Ačiū pranešėjui. Peteris Lyzė dabar pasisakys. Ačiū pirmininkė. Ačiū panai Perijo už jo gerą pranešimą. Dar kartą noriu pasveikinti, tą pasakiau taip pat ir poniai ministrai. Ir e, Ispanija yra ne tik Europos futbolo čempionė, tačiau taip pat ir donorystės srityje, faktinės donorystės srityje yra Europos čempionė. To priežastis yra <clears throat> neslypi tame, kad ispanai būtų labiau linkę e, aukoti savo organus, tačiau paprasčiausiai to priežastis lypi tame, kad Ispanijoje veikia geresnė informacinė sistema. Kai kuriuose kitose e, šalise paprasčiausiai neleidžiama paimti e, žmonių organus donorystiai, nes nėra išpildytos tam tikros e, sąlygos, nors galbūt kitoje situacijoje tas žmogus arba jo giminaičiai ir sutiktų, kad jo organai būtų persodinti. Ir iš tikrųjų, aš nenorėčiau kaltinti čia medicinos darbuotojų, kadangi jų pagrindinis darbas yra saugoti žmonių e, gyvybės, o ne kalbėtis su potencialių donorų artimaisiais ir gauti jų sutikimą persodinti tų asmenų organus. Taigi šis e, donorystės e, sistemos sukūrimas turi būti organizuojamas kitų asmenų arba kitų struktūrų. Teisiniai klausimai tiek prieštaravimo, tiek e, sutikimo atveju turėtų būti sprendžiami kitokiais būdais, ypatingai tais atvejais, kuomet e, žmonių organus galima būtų panaudoti donorystiai. Pritariu, kad šis pranešimas yra geras pagrindas tolimesniam darbui ir aš siūlyčiau, kaip ir per Adamų 2008 e, metų renktą pranešimą, susitarti dėl tam tikrų antraščių, kurios e, galėtų mums tarnauti kaip pagrindinės idėjos. Na ir labai kontroversiškas klausimas yra gyvų asmenų donorystė, e, ji turėtų būti tik tai papildomo pobūdžio gyvų asmenų donorystės priešingai nemirusių asmenų visą laiką sukelia papildomų problemų. Galėčiau pateikti pavyzdį iš Vokietijos. Pavyzdžiui, prieš metus e, į vieną Vokietijos kliniką prisistatė Izraelio pilietis su savo tariamų pusbrolių iš Moldavijos ir <clears throat> Moldavas turėjo e, būti donoru, o izraelietis gauti atitinkamą organą. Buvo atmestas jo prašymas vykdyti operaciją toje klinikoje, kadangi buvo aiškus atlyginamos donorystės atvejais, e, tačiau tuo tarpu kita klinika sutiko transplantaciją persūrimą atlikti, nes e, nesigilino per daug į šių dviejų asmenų tarpusavio giminystės ryšius dėl 17.2 dalies, kurioje kalbama apie išplėstinius donorystės kriterijus. Aš manau, kad e, tokį pasiūlymą iš esmės galėtume palaikyti, <clears throat> kur, kuomet yra nustatomas donoro amžius. Anksčiau buvo teigiama, kad nuo 60 metų amžiaus uh, uh, donorų e, organai jau nebuvo naudojami persodinimui. E, tačiau iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, turime 75 metų pacientą, tai kodėl negalėtume jam panaudoti 60 metų donoro organų. E, taip pat yra vartojama savoka non-heartbeating donors. Iš tikrųjų, čia mes kalbame apie mirties savoką E, ir apie smegenų mirtį. Tai e, iš tikrųjų ši sritis yra pakankamai sudėtinga ir pakankamai jautri. Paskutiniai pastebėjimai dėl 23-24 punktų ir ten kalba pranešėjas apie kovą su transplantacijų turizmu ir prekyba žmogaus organais. Mes čia turėtume pateikti labai konkrečius pasiūlymus. 24 punkte pabaigoje kalbama apie tai, kad taip pat ir organų persodimo e, turizmo dalyviams visiems galėtų ir privalėtų būti taikomos atitinkamos baudžiamo persiekimo priemonės. Žinau, kad Ispanijoje apie tai intensyviai diskutuojama. Iš tikrųjų, mes e, turime suvokti, kad pacientai tuo pačiu metu yra tiek nusikaltėliai, tiek aukos, pavyzdžiui, tie, kurie vyksta į Indiją ir e, už tam tikrą užmokestį persisadina atitinkamus organus, tačiau Aišku, mes turime aiškiai įvardinti tokią praktiką kaip įstatymų pažeidimą, tačiau vis tik tai turėtume nagrinėti ir konkretesnės aplinkybės. Aš turiu informacijos, kad kai kurios ligonių kasos ES netgi rekomenduoja savo pacientams vykti į užsienį ir persodinti, atlikti ten organų persodinimo operacijas ir netgi už tas operacijas apmoka išlaidas atitinkamas turime kovoti su organų prekyba. Ir aš pateiksiu atitinkamas pataisas. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį pasaulio sveikatos organizacija per savo generalinę asamblėją diskutuos šiais klausimais ir Europa čia turėtų užimti vieningą poziciją. Taip pat turėtume paskatinti Europolą imtis griežtesnių sankcijų, griežtesnių veiksmų kovojant su organų prekeiviais. Mes esame surengę atitinkamą apklausą valstybėse narėse dėl organų prekybos gauti atsakymai buvo neigiami ir po to buvo padaryta išvada, kad ES neegzistuoja organų arba prekyba žmogaus organais, tuo tarpu žurnalistai turi informacijos, kad 27 valstybėse narėse egzistuoja nusikaltelių struktūros, kurios dalyvauja uh, atlieka, pavyzdžiui, tarpininkų vaidmenį ir tokiu būdu dalyvauja prekyboje žmogaus organais. Tuo tarpu Europolas atmetė bet kokią prekybos organais egzistavimo galimybę ES ir man iš tikrųjų <clears throat> tai labai nepatinka, nes Europolas šiaip jau turėtų turėti daugiau informacijos nei žurnalistai, nes jo paskirtis yra kovoti su nusikaltimais, o ne vien tik tai paviršutiniškai analizuoti turimą informaciją. Taigi norėčiau dar kartą labai e, aiškiai kreiptis į Europolą ir raginti jį daugiau dėmesio skirti šią problemą. Tik dėkoju dar kartą už bendarbiavimą su šešėliais pranešėjais ir dėkoju Jums už dėmesį. Ačiū ponai Piteriu Lyze, Antonija Parvanovai. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi pristatysiu ponios Rysą, mūsų šešėlinės pranešėjos nuomonę. Taigi tenka tik pasikartoti, ką siūlo mūsų pranešėja. Siūlo abu pranešimus apjungti vieną. Kitaip tariant, nėra reikalo kartoti tam tikrų dalykų, būtų galima sutrumpinti pranešimus. Taip pat e, ne medikams noriu štai ką pasakyti. Gyvų donorų atveju. Tai juk nėra du sveiki, visiškai sveiki žmonės, kurių gyvenimo trukmė palgėja. Gavėjo gyvenimo tikėtina trukmė, ko gero, kai kuriais atvejais šiek tiek palgės. Tačiau ne visais atvejais tai bus nes kai kuriais atvejais e, yra atmetimo reakcija, bet to jie vartoja antimuninius vaistus, kurie alina organizmą. Netgi jeigu ir paimtume patį donorą, jeigu imame iš jo tam tikrą organą, tai tokio organo paėmimas be abejo įtakos tiek donoro gyvenimą, tiek ir sveikatą. Taigi nemanykime, kad tai yra du visiškai sveiki žmonės. Tikrai ta operacija atliekama ne šiaip savo, o esant medicininiam reikalui. Taigi reikia galėti, gebėti identifikuoti bei atseksti donorus. Taip pat kai kuriais atvejais Europos pacientai vyksta atlikti operacijos į Pakistaną, Beje, Pakistanas yra populiarus šią prasme. Taigi, Pakistano valdžia bando jau kovoti su šio reiškiniu, jį uždrausti. Be to egzistuoja ir nusikalstamos grupuotės, kurios parūpina pacientams reikiamų organų. Taigi supraskime, jog veiksmų planas turi būti labai atidžiai išnagrinėtas ir pasistengime šių veiksmų planu neskatinti egzistuojančios nusikalstamos veiklos. Ačiū. Ačiū. Pone Brunko, komisijos vardu prašom. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pranešėjai noriu padėkoti kadangi jo pranešimas e, labai teigiamai atsiliepia apie komisijos veiksmų planą. Faktiškai juo mes e, papildome siūlomą direktyvą. Veiksmų planas buvo patvirtintas e, komisijoje 8 metų pabaigoje. Ir veiksmų planas kaip tik dabar yra įgyvendinamas. Šiaip veiksmų plane daugiausia dėmesio buvo skiriama dešimčia aiškių prioritetų. Ir diskutuojant su valstybės narėmis buvo apsispręsta, jog kaip tik tose dešimties ryčių galima pasiekti vadinamosios pridėtinės vertės. Kalbėjote apie aktyvesnį keitimas informaciją, nagrinėjami organizaciniai aspektai, kaip valstybės narės galėtų geriau keisis informacija ir panašiai. Taigi paėmėme 10 prioritetinių veiksmų, yra dar subveiksmų, tiesiog, kad būtų lengviau galima viską būtų administruoti. Pirmiausia, nusprendėme, jog mes apsispręsime dėl rodiklių. Juk negalima įvertinti veiksmų plano efektyvumą neturint rodiklių. Taigi nuo to ir pradėjome darbą 2009 metais. Beje, 2009 metais buvo aptarti dar porą aspektų. Manyta, kad jie svarbus ir gali greitai pasi, leisti pasiekti naudos. Pirmas dalykas - spręsti organizacinio pobūdžio aspektus, klausimus. Bandyti reikėtų užtikrinti ligoninėse dirbančių transplantacijos koordinatorių patirties sklaidą Jau šiandien buvo kalbėta apie tai, kad kartais būna organų, tačiau jie nėra panaudojami, praleidžiamas progos, taigi transplantavimo koordinatoriai buvo 2009 metų prioritetas. Tikimės, kad šį darbą užveiksime šiais metais. Kitas praėjusiu metu prioritetas veiksmų plane tai yra mokytojų mokymas. Mes apmokome asmenis, kurie galėtų jau savo namuose, ligoninėse padėti paaiškinti, kaip pagerinti sistemas. Taip pat dažnai sutinkame su valstybių narių atstovais, norėdami užtikrinti, kad procesas nesustotų. Dabar 2010 metų prioritetai. Toliau keisimės e, informaciją apie kokybės gerinimo programas. Ir jeigu valstybės narės turi tokias programas, e, jos e, gali su kitomis valstybės narėmis pasidalinti tokią informaciją. Taigi manau, kad bendryjoje toks keitimasis informacija taps labiau savame suprantamų dalykų. Norėčiau sureaguoti ir iš tai tokį komentarą dėl Europolo. Kiek bent jau man yra žinoma, Nors Europolas yra ir policijos organizacija, tačiau pagal savo darbo tvarkos taisyklės jis turi pirmą sulaukti oficialaus skundų iš valstybių narių ir tik po to pradamas tyrimas. Taigi tai yra kaip ir pasauliška pagalbinė policija. Ir kol kas Europolas nėra sulaukęs jokio oficialaus skundo iš valstybių narių. Taigi negali niekur padaryti. Dabar kontrabanda arba nelegali priekyba. Noriu pat įtikinti jūs, jog yra numatytos tam tikros sankcijos, yra priimta reikiamtais aktų. Be to taryba neseniai peržiūrėjo pagrindų sprendimą dėl kovos su priekyba žmonėmis ir priekyba žmonių organais dabar reglamentuojama pagal šį peržiūrėtą pagrindų sprendimą. Taigi ES gali kovoti su organų priekyba. Baigdama Apie veiksmų planą galiu pasakyti, jog atliksime šio plano peržiūrą. Ji bus atlikta 2012-aisiais. Taigi jau veiksmų plano įgyvendimo antrojo dalyje galėsime pakoreguoti tam tikrus jo įgyvendimo aspektus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Ponas pranešėjau, ar jūs pagidautumėte irgi dar ką nors pridurti? Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė, jeigu leisite labai trumpai. Pirmiausia, aišku, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams Parvanovai, Lyze, noriu padėkoti už jų pasisakymų esmę bei detalės. Tai, ką jūs minėjote, į tai bus atsižvelgta, aš to neužmiršiu, manau, kad mes dar rasime bendrą sutarimą. Dabar ponas Lyze kalbėjo apie gyvų donorų, donorystę ko gero vėlgi reikėtų užtikrinti tinkamą tarpusavio sąryšį tarp direktyvos bei veiksmų plano. O pona Parvanova labai irgi teisingai sakė, jog reikėtų kažkaip geriau derinti abu projektus, pirmiausia, kai yra tam tikrų bendrų sąlyčio taškų. Kai kuriais atvejais buvo kalbėti apie tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti organų kilmę. Tačiau šiame kontekste atsižvelgime dar ir į štai ką. Jeigu geriausias donorystės amžius yra 30-35 metai, tai supraskime, jog atsiranda vis naujų technologijų, naujos technikos, tai galbūt dėl to ateityje bus galima paimti organus ir iš vyresnio amžiaus donorų. Beje, ponas Lyzė sakė, jog svarbu užtikrinti, kad nei vienas tinkamas organas nebūtų prarastas vien dėl to, kad nėra reikiamų procedūrų, kad e, nėra informacijos, kad nėra gautas artimųjų sutikimas ir panašiai. Su sąlyga, aišku, jeigu pats donoras sutinka aukoti savo organą. Manau, kad turime pasistengti savo darbais pasiekti naudos visiems, tiek piliečiams, tiek ir Europos parlamento. Ačiū. Ačiū, panas pranešėjau, sveikinu su šių darbo kokybė. Kaip ir ankstesnio pranešimo atveju, pakeitimus galima teikti iki vasario 11 vidurdienio. Taikoma ta pati procedūra. Komitete bus balsuojama kovo 16, o balandį balsuojame plenarinėje sesijoje. Dabar galime, manau, perėti prie žodinio klausimo. Ponos Rivazė klausimas ir ponė, prašom žodis jums. Pardon. Bah. Moi que la commission réponde avant la question. Voilà. Ar komisija pagėdavo kažką pasakyti? Bon, donc, euh, je passe d'abord. Pirmiausia, žodį suteiksiu komisijai kad pastaroji atsakytų į raštų pateiktą klausimą, o po to deputatė galės, jeigu nori, pateikti papildomą klausimą žodžiu. Komisija, ar teiktumėte asmeniškai atsakyti į pono, ponios Rys klausimą, ponė direktorė? Uh, good afternoon, uh, <clears throat> ladies and gentlemen. Question... Pirmininkė, ponios ir ponai, ponios Rivazy iškeltas klausimas yra susijęs su H1N1 gripo pandemijos e, sukeltus padarinius. Man malonu pateikti Jums mano nuomonę apie tai, kaip ES suvaldė H1N1 gripo pandemiją. Tai nėra lengvas uždavinys. Sunku bus apie tai pakalbėti per tokį trumpą laiką. Tačiau norėčiau pasakyti, jog Šis darbas vyko devynis mėnesius, darbą atliko profesionalai, ekspertai ir jie tai padarė labai gerai. Turėtumėte žinoti, kad daugelis iš jų dirbo visą parą, visą kiekvieną savaitės dieną, darė viską, kas jiems buvo liepiama. Taigi norėčiau padėkoti visiems šiems žmonėms susijusiams su pandemijos valdymu. Nuo pat pandemijos protrukio Meksikoje komisija sušaukė valstybės narės į ES saugumo komitetą koordinatorių posėdį tam, kad būtų aptariama, kaip vystosi ši pandemija, kokių apsaugos priemonių galima imtis ir kokias priemonės galima pasiūlyti siekiant suvaldyti šią pandemiją. Taigi, Šis komitetas sugebėjo pateikti tinkamas gairias ir rekomendacijas. Sveikatos saugos komitetas sugebėjo priimti keletą svarbių e, pranešimų, pareiškimų dėl to, kaip reikėtų elgtis šios pandemijos metu ir norėčiau paminėti tik keletą iš jų. E, šiandien mes susilaukime vis daugiau kritikos dėl to, kaip atskirų valstybių vyriausybės valdė kritiką. Tačiau tuo pat metu mes matome, jog yra tam tikras nesusipratimas, pavyzdžiui, kalbant apie tai, ką pareiškia žiniasklaida. Pasaulio sveikatos organizacija nepakeitė pandemijos apibrėžimo praėjus mėnesiui po protrukio. E, pasaulio sveikatos organizacija apibrėžė šią pandemiją kaip smarkiai plintančią lygą, Jos smarkumas niekada nebuvo modifikuojamas apibrėžimas dėl protrukio lygio. Šiuo metu taip pat yra išreiškiama kritika dėl to, kaip yra leidžiamos lėšos vakcinai nuo šio gripo. Siekiama nustatyti, kiek vakcinų valstybės narės gali pirkti, ar tai priklauso jų kompetencijai ir panašiai. Būtent komisija yra sudariusi sudartinius santykius su valstybėmis narėmis ir vakcinos gamintojais. Todėl komisija negali pateikti skaičių dėl bendro valstybių narių išlaidų lygio e, siekiant pirkti vakcinas nuo šio gripo pandemijos. Jeigu mes gausime šios skaičius, mums bus malonu juos pateikti taip pat ir parlamentui. Tačiau aš norėčiau pabrėžti štai ką. Valstybės narės ėmėsi labai svarbaus uždavinio nuspręsti, kiek vakcinų joms reikia, dar nežinodamos, koks bus gripo pobūdis. Toje padėtyje valstybės narės ėmėsi atsargaus požiūrio, jos pasirengė blogiausiam ir tikėjosi geriausio. Todėl dabar būtų nesažininga kvestionuoti tuo metu priimtus sprendimus. Tuo metu valstybės narės priemi tokius sprendimus ir pagrindinis rūpestį keliantis dalykas buvo tai, kaip apsaugoti žmonės nuo potencialiai pavojingos pandemijos, kuri pratrūko tik prieš keletą mėnesių. Komisija iš tikrųjų ėmėsi keletų iniciatyvų dėl susitarimų pirkti vakcinas. Mes sukūrėme virtualią ES vakcinų bazę tam, kad galėtų valstybės narės keistis vakcinomis. Kelios valstybės narės taip pat smarkiai prisidėjo prie to, jog tokios vakcinos būtų kaupiamos pasaulio sveikatos organizacijoje. Norėčiau pabrėžti tai, jog toli gražu ši pandemija dar nesibaigė. Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje protrukis nuslūgo, tačiau ši pandemija vis dar siautėja vidurio Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Dėl to, jog ji yra pagarsėjusi, dėl to, jog niekas negali prognozuoti, kaip mutuos šis virusas. Mes turime būti pasirengę blogiausiam, o tikėtis geriausio. Jeigu virusas pasikeis į blogesnę pusę, tuomet vyriausybės bus kaltinamos dėl to, kodėl jos nepasirengė tokiai padėčiai. Komisija šiuo metu analizuoja pamokas, iš kurių būtų galima pasimokyti, būtent iš to, kaip iki šiol buvo valdoma pandemija. Ir mes renksime konferenciją e, kartu su busimąją ES pirmininkaujančią Belgiją dėl to, kaip reikės valdyti pandemiją, pirkti e, vakcinas ir taip pat bus aptariami tarptautiniai santykiai šioje srityje. Mes tikimės, jog pasimokysime ir ateityje veiksime geriau. Kalbant apie vakcinavimo strategiją, komisija visuomet aiškiai pasisakė dėl to, jog ši strategija atstovauja galimą vakcinavimo strategiją remiantis esamais faktais. Todėl vakcinavimo strategija dėl pandemijos H1N1 priklauso nuo pačių valstybių narių kompetencijos ir prieinamų išteklių. Komisija ir toliau pabrėžia tai, jog skiepimas yra geriausias būdas kovoti su pandemija. Vis dar yra daugybė žmonių, kuriems kyla didelė rizika užsikrėsti komplikacijomis dėl šios pandemijos. Ypač tai yra susiję su chroniškomis lygomis ir gančiaisiais ir neščiosiomis. Buvo nustatytos aštuonios gyventojų grupės, kurios paprastai nenukenčia nuo sezoninio gripo, tačiau gali užsikrėsti šiuo naujoju gripu. Vakcinos nuo pandeminio gripo gaus leidimus Ir šiandien ES mes paskėpijome daugiau negu 39 milijonus žmonių. Tai yra 7,7 procentai esamos ES, esamo ES gyventojų skaičiaus. Apie milijonas žmonių buvo paskėpytas nuo, šios gripo, nuo šio gripo pandemijos ir taip pat tai apima ir neščiasis. Aš esu tvirtai įsitikinęs ir tvirtai pasitikiu Europos medicinos agentūromis. Europos Sąjungos vaistų agentūra nuolat užtikrina farmakologinį budrumą, siekdama atverti riziką. Sukurta naujoji sistema tikrai įrodė savo patikimumą. Tokia sistema leidžia atsekti vaistus ir taip pat leidžia greitai suteikti leidimus naujoms vakcinoms pandeminių atve, pandeminiais atvejais. Čia taip pat dalyvauja ir kiti tarptautiniai partneriai. Galiausiai komisijos planas dėl pasirinkimo su pandemija 2005 metams šiuo metu jau buvo atnaujintas. Jis turėtų būti baigiamas peržiūrėti šiuo metu pabaigoje. Šiuo metu mes vykdome peržiūrą vertiname ir kartu su Pasaulio sveikatos organizacija sieksime būti pasirengę ateityje kilsiančioms grėsmėms, kadangi jos vis dėlto iškils. Dėkuoju Jums uždėmesį. Si, madame Rivazi. Ačiū, ponė Rivazi, prašom. Ačiū, ponas direktoriu. Mane netenkina jūsų atsakymai. Šiandien prieš pietą aš, pavyzdžiui, labai atidžiai klausiausi pono Fukudos, kuris e, buvo, kuris kalbėjo Europos taryboje. Ir Fukuda pripažino, jog buvo pakeista pernai pandemijos apibrieštis. Pakeista apibrieštis likus mėnesių iki birželio mėnesį paskelbent pandemiją. Taigi Galbūt reiktų atsižvelgti į šios klausimus, kurie vyko prieš rytą. Taigi tai yra kaip ir kertinis visko akmuo. Nes pandemija, ją galima skelbti esant dviem kriterijams. Pirmiausia, lygos sunkumas, o antras kriterijus tai yra geografinis lygos paplitimas keliariose valstybėse. Ponas Fukuda štai ką pasakė. Lygos sunkumas nesas kriterijus, tai yra viruso naujoviškumas esas kriterijus kai šis virusas buvo naujas, jaunas. Tiesa, jis galbūt tik dabar yra naujas, kadangi jis buvo pasivytas 68 metais. Taigi, jis, kai kaip naujas, gali būti pavangesnis žmogui negu kiti virusai. Ir jeigu pandemija skelbiama tik tai pagal geografinį principą. Jeigu grėsmės kriterijus atpuola, tai mes nebeturime aiškaus orientyro. Taigi kelių ES šalių deputatai šiandien teiravosi, kasgi nusprendė pakeisti pandemijos apibriežtį. Tai būtų mano pirmas komentaras. Kitas. Teigiate, jog taikėte atsargumo principą. Puiku. Aš esu biologija pagal, biologija pagal išsilavinimą. Žinau, kad atsargumo principas yra būtinas, netgi konstitucijoje jis minimas. Tačiau devintų metų balandį, kai buvo taikomas šis principas, puiku, buvo parengti padėmės valdymo planai, imtasi kitų veiksmų, taip toliau ir panašiai. Tačiau aš netai priekaištauju, ne dėl to jums priekaištauju. Man nepatinka štai kas nepatinka, kad jūs nesekėte gripo evoliucijos pagal pandemijos plėtimą pietų pusėtolio šalise. Mes juk turėjome rezultatų iš Argentinos, iš Australijos, netgi JAF ministrė, sekretorė gegužės penktą dieną sakė, jog tai nėra toks pavojingas gripas kaip sezoninis gripas. Taigi, teiraujusi, Kodėl Europos komisija neperžiūrėjo savo strategijos? Kodėl nepareiškite visoms valstybėms narėms? Kažkas juk turi jas koordinuoti. Tokia juk jūsų funkcija - koordinuoti. Tai kodėl nepasakėte? Nepanikuokite, nebijokite, neskubėkite. Galbūt galima vakcinuoti tam tikras kritiškas gyventojų grupės, bet nereikia masinės vakcinacijos. Tuo labiau, kad tai yra nepiktybinis, gerybinis virusas. Be to, net ir užsikrėtus, net ir esam grėsmėje, te buvo vakcinuoti tik 7 procentai gyventojų. Taigi tokie mano klausimai. Ar ES institucijos pakankamai pajėgios nustatyti arba sukurti tokias prielaidas, pagal kurias komisija galėtų modifikuoti tam tikras aplinkybės, galėtų nuraminti žmonės, jog nereikia panikuoti ir panašiai. Taigi jūs tos funkcijos netlikote. Emėja. Jie juk patvirtina vakcinas. Sakėte, vakcina labai saugi. Bet ar tai buvo žinoma jums iš anksto? Netgi EMEA teigia, jog ši vakcina buvo parengta per nepaprastai trumpą laikotarpį. Netgi Europos kontrolės ir prevencijos komitetas sakė, jog tai yra pirmas kartas, kaip taip greitai vakcina buvo patekta rinkai. Dabar tie nepagidau, nepagidaujamas poveikis. Pažvelkime į bendrą situaciją 2,2 milijardų eurų ši pandemija kainavo Prancūzijai. Milijardų! O kiek lėšų skiriama vėžiai? Tik tai 220 žmonių mirė uh, nuo šios pandemijos. Taip pat keli žmonės mirė kaip tai dėl to, kad buvo paskiepyti. Dabar pažvelkime į kitą šalį - Lenkiją. Jie nusprendė nevakcinuoti savo gyventojų nusprendė, jog šis virusas nėra pakankamai baisus. Taigi, tik tai 120 žmonių mirė ir jokių nėra nepagėdavimų poveikių. Taigi, klauščiau, ar turėjo komisija pakankamai informacijos? Ar sugebėjote pakankamai kritiškai viską vertinti? O galbūt priešingai, gal komisija yra aklas PSO įrankis? 86 metai Černobilio katastrofa. Ir tuo metu Europa nusprendė numatyti radioaktyvumo maisto produktuose normose ir buvo nusėdęs tam tikras bekerelių ligmuo. Aš tiksliai tai, tai prisimenu. Taigi Europa ėmėsi iniciatyvos ir nustatė galimą radiacijos lygmenį um, piene, pavyzdžiui. Tačiau tai buvo 300 kažkiek bekerelių, o pasaulio sveikatos organizacija nustatė 2000 bekerelių lygmenį. Taigi tuo metu Europa netižvelgia ne, ne, ne, į PSO. Taigi dabar juk žinome, kad pakanka 20 bekerelių, jo 20 bekerelių dozė yra kritiška. Taigi Europa turi būti nepriklausoma, turi būti kritiško mąstymo. Manau, kad šio gripo atveju Europa aklai sekė PSO rekomendacijomis, nebuvo tai pakankamuškai savarankiška. Taigi kreipiuosi visas kolegas deputatus. Arba mes elgiamės taip kaip iki šiol ir rytoj istorija kartuosis vėl atsiradus virusui kils panika, bus rengiami valdymo planai, bus e, užsakomos vakcinos ir panašiai. Tai gal reikėtų atlikti tyrimą, nes e, šiuo metu nėra atlikta. Ir jeigu netliksime jokio tyrimo, tai tikrai istorija kartuosis e, ir tada Europos gyventojai dar mažiau mumis pasitikėsim. Be beje, PSO vadovas e, nesiteikė atskleisti e, PSO rekomendacijas pateikusių ekspertų pavardžių. Manau, kad PSO tikrai yra susijusi su tam tikrais pramoniniais interesais. Tai arba mes turime vėl sustiprinti savo institucijų reputaciją. Tiesiog norėčiau, kad Europos komisija geriau funkcionuotų. Nenoriu jums pakengti, noriu, kad sklandžiau funkcionuotų Europos institucijos. Ir jei jau rytoj istorija pasikartotų, turėtume tada geriau žinoti, kaip elgtis. Taip pat ir Europos gyventojai turi galėti pasikliauti jumis, o jeigu ne, tai tikrai bus tikras skandalas ir tikra bėda. Euh, Prieš suteikdama žodį poniai Parvanovai, paprastai pirmininkas neįsitraukia diskusijas, tačiau negaliu susilaikyti Noriu ir aš bitą pasakyti. Šimtų procentų sutinku su tuo, ką pasiūlė ponė Ryvazį surenkti parlamentinį tyrimą. Tikrai mes, Europos parlamentarai, turime pareikalauti tokį tyrimą surenkti. Galvojant apie mūsų piliečius, apie mūsų rinkėjus, mes turime užtikrinti visišką skaidrumą. Europos institucijos negali funkcionuoti, jeigu jomis nepasitik jų piliečiai. Ta parodė praėję parlamento rinkimai jeigu nebus skaidrumo, nesant skaidrumo, gyventojai nenoriai skiepinosi. Savotiškai buvo kalbama netgi apie piliečio nepaklusnumą, pasipriešinimą peršamam vakcinavimui. Jeigu mes nieko nekeisime, jeigu mes leisime, kad Europa aklai paisytų kitų pateikiamų rekomendacijų, jeigu be to sprendimai buvo priimti pagal neobjektyvę informaciją, tai tokiu atveju nebejotinai ateis diena, kai sustursime su didžiulėmis problemomis ir tikrai nebebus išspre, nebus galima ateityje išspręsti tam tikrų sveikatos problemų, nes žmonės nepasitikės valstybinėmis ir viešuosiamis institucijomis. Taigi turime užtikrinti demokratijos principų paisimą, tame tarp ir skaidrumo principų paisimą mūsų institucijos turi galėti imtis efektyvių veiksmų. Ir jeigu vėlgi pasikartoti kažkokią pandemiją, tai turėtume dabar įsiaiškinti visiškai, kaip šiuo atveju buvo elgiamasi. Tikrai mes neieškome atpirkimo ožių, neieškome atsakingų, tiesiog norime pasimokyti iš šios patirties, kadangi tai nepaprastai svarbus dalykas. Taigi nesulaikiau negalėdama to nepasakyti, ponia Pravano, prašom. All, before... Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdam pasisakymą norėčiau dėl vedimo tvarkos pasisakyti. Šis klausimas yra labai svarbus ir salėje yra šeši parlamentarai ir mūsų atstovų yra mažiau nei komisijos atstovų. Ir aš iš tikrųjų norėčiau, kad kitą kartą sekretariatas pasirūpintų, kad nepasikartotų tokia situacija ir kad posėdžių salėje būtų daugiau parlamentarų, nes mes turime priimti sprendimus dėl tokio svarbaus klausimo kaip e, specialiosios tyrimų komisijos. Ir po to šis klausimas turi būti e, svarstomas e, plenarinėme posėdėje. Taigi mes neieškome čia kažkokių tai aukų, bet esame tiesiogiai išrinkti ir turėsime veikiausiai dar pakartoti šį pakankamai sunkų egzaminą. Tuo tarpu komisijos pareigūnai tarnautojai, nei ECDC, e nei EMEA, nei kitų agentūrų darbuotojai, e, jie neturės būti perrinkinėjami ir galės ramiai savo laukti pensijos. Tuo tarpu mes kas penkeri metai turime laikyti piliečių egzaminą. Todėl e, mes dabar reikalaujame ir manome, kad esame nusibelnę išgirsti iš komisijos tinkamo atsakymo turime kalbėti apie atskaitomumą, apie atsakomybę ir skaidrumą, nes kuomet prasidėjo ši panika, mes plenarnių posėdžių salėje surengėme e, plataus masto svarstymus su komisijos atstovais, komisarė Vasilijo, kuri mums suteikė visus duomenis ir mes pritarėme komisijos planui ir e, rekomendacijoms, kurias komisijai sakė valstybėms narėms dėl pasirengimo pandemijai. pandemijai. Dabar mes matome, kad iš tikrųjų tie duomenys ir e, visos, visi įspėjimai nebuvo paremti faktais ir taip atsitiko jau ne pirmą, o antrąjį kartą. E, iš tikrųjų, Europoje mirė nuo gripo 1045 žmonės, tačiau e, palyginus su e, kiekvienais metais nuo sezoninio gripo mirštančių žmonių e, skaičiumi, kuris sudaro 200, nuo 200 iki 400 tūkstančių, tai yra tikrai labai maži skaičiai. Pirmą kartą mes susidūrėme su šia problema pasėjus paniką dėl paukščių gripo. Šią paniką sukėlė pasaulio prekybos organizacija. Mes taip pat diskutavome apie tai, kiek pinigų turėtų skirti kiekviena valstybė narė kovai su šiuo gripu. Ir e, viskas baigėsi tuo, kad visame pasaulyje nuo paukščių gripo mirė 270 žmonių, o ne vien tik Europoje, bet visame pasaulyje. Tai yra iš tikrųjų jokinga ir jeigu tokia situacija pasikartos trečiąjį kartą, tai ji pavers mus e, įkaitais tų, kurie iš tokios situacijos smarkiai pasipelno. Jeigu mes iš tikrųjų paklaustume savęs, kas iš to pelnosi, tai yra akivaizdu, nes remiantis kolegės Ryvas pateiktais duomenimis. Jūs galite palyginti duomenys iš Lenkijos, Prancūzijos, iš kitų valstybių narių. Iš tikrųjų, šie veiksmai, kurie kainavo labai daug, neatnešė jokios apčiopimos naudos. Ir mes iš tikrųjų turėtume kreipti dėmesį į išlaidų ir e, gaunamos naudos tarpusavio santyki, kuomet priimame atitinkamo pobūdžio sprendimus e, spaudimo sąlygomis, nes e, sprendimus dėl uh, Abiem šiais gripo atvejais, tiek paukščių gripo, tiek paskutinio pandeminio gripo atveju sprendimai buvo priimami spaudžiant e, formacijos pramoniai, žiniasklaidai, kitoms suinteresuotoms grupėms ir iš tikrųjų būtent e, šių sluoksnių atstovai smarkiai perdėjo uh, situacijos, pervertino situaciją ir reikalaudami iš valstybių imtis atitinkamų veiksmų. Ir e, prisiminkime situaciją Prancūzijoje, kuomet e, prezidentas Sarkozy e, pristatė savo atitinkamą penkerių metų veiklos planą ir kiek pinigų yra numatoma skirti šioms reikmėms Tai iš tikrųjų yra jokinga klausytis tokių pasisakymų, nes yra pasaulyje daug kitų lygų, e, kurių gydimo žmonės laukia. Pavyzdžiui, e, e, vėžių sergantis asmenys. Beveik kas trečias Europos pilietis rizikuoja susirgti vėžių. O šiuo atveju aš manau, kad mums reikia imtis atitinkamų veiksmų, mes turime reikalauti, išsireikalauti atsakymų į mums rūpimus klausimus ir mes turime numatyti, kaip elgsimės panašiais atvejais ateityje. Aš turiu menyje ne tik e, aukas e, šių mūsų veiksmų, tačiau apskritai mūsų sprendimo prieimimo pagrindus, kurie turi remtis aiškiais kriterijais bei kaštų ir naudos tarpusavio santykių. Ačiū, ponia Kaltenbach. Ačiū labai. Dėkinga esu už tai, kad galime šiame kontekste diskutuoti, nes aš žvelgiu į dalykus šiek tiek kitaip, nes kolegija kalbėjusi anksčiau. Nes <clears throat> aš manau, kad e, būtent dėl to, kad būt, būt, buvo imtas atitinkamų veiksmų, mes turėjome tik tai 1044 nuo šio gripo žuvusių, mirusius asmenys. Ir manau, kad tai turėtų būti svarbiausias argumentas, nes aš taip pat paskėpiau savo vaikus nuo keulių gripo ir džiaugiuosi, kad tai padariau ir manau, kad dėl to jie ir nesusirgo. Tarybos pirmininkės ministrės Jimenės nuomonėje taip pat norėčiau pritarti, kadangi teigia, kad pandemija dar nesibaigė, tą patį tvirtino ir komisijos atstovas, tai aš manau, kad tyrimų komisijas teikti yra per anksti, e, aišku, galima kelti klausimus, kiekvienas parlamentaras turi tokią teisę, tačiau aš manyčiau, kad turėtume tęsti diskusiją, tačiau nemanau, kad šiuo metu verta šiuo klausimu steigti tyrimų komisiją. Ačiū. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Taigi perdusiu dabar žodį poniai, tiksliau ponui Rys. Šau. Dėkoju už klausimus. Galiu pasakyti tik tiek, kad visi šie klausimai yra taip pat ir mūsų galvose. Aš nesu vien tik tai kažkoks pareigūnas, e, sėdintis ir gaunantis atlyginimą, bet nesimantis jokių veiksmų. Mes taip pat ir mastome. Iš tikrųjų, išreiškite labai gerus klausimus, tačiau norėčiau paminėti kelis faktus. Pone Rivazi kalbėjo apie tai, kaip buvo keičiamos apibrieštys. Pandemijos apibrėžimas yra tarptautinių sveikatos nuostatų dalis. E, tokios nuostatos buvo priimamos 2005, e, tikslinamos 2009 metais, tačiau mes ne visai suprantame, koks yra ryšys tarp tai, jog buvo priimta vienokia ar kitokia apibrieštis ir vėliau ji buvo keičiama. Iki šiol nebuvo diskutuojamas lygos sunkumas. Šiuo metu PSO taip pat svarsto e, tokius dalykus ir nori į tai atsižvelgti. Mes taip pat turime suvokti pandemijos apibrėžimą kaip tam tikro proceso dalį. Mes matėme, jog buvo paskelbtas ketvirtasis, penktasis, šeštasis pasirinkimo pandeminiam gripui lygis. Tačiau kalbant apie pasirengimą suvaldyti šią pandemiją, mes priemėme tam tikrus planus, apie kuriuos kalbėjo ponė Panenbach. Kiekviena vyriausybė valstybėje narėje sutarė dėl tam tikrų pasirengimo planų. Ir paskelbus šeštąjį pasirengimo lygį, kiekviena vyriausybė pradėjo vykdyti savo planus būtent pradėjo vykdyti tai, dėl ko buvo sutarta anksčiau. Pandemijos apibrėžimas e, privertė paskelbti penktąjį ir šeštąjį pasirengimo lygį ir dėl to valstybių narių vyriausybės ėmėsi veiksmų. Tai buvo vienas iš svarbiausių punktų, kuris buvo aptarinėjamas vertinimo laikotarpiu. Taip pat buvo pranešta, jog bus siekiama atlikti nepriklausomą vertinimą. Mes labai glaudžiai ir atidžiai sekame visus vykdomus veiksmus. Stokholme įvyko konferencijoje, mes norėjome sužinoti daugiau, kas vyksta su šiuo virusu. Patirinėjus situaciją, taip pat matome, jog vaizdas nėra visiškai aiškus. Mes matome, kad pavyzdžiui Meksika yra įdomus atvejis. Meksikoje jau įvyko trys šio viruso bangos. Daugelį Europos valstybių įvyko tik viena šio gripo banga. Tuo tarpu Meksikoje e, šis virusas pasiekė trečią bangą ir nėra visiškai lengva suprasti, ar yra koks nors ryšys, pavyzdžiui, su temperatūra ir šio viruso plėtimu, ar yra kokie nors kiti veiksniai, kol kas tai nėra aišku. Taip pat pietų pusrutulyje padėtis susijusi su šiuo viruso plitimu taip pat buvo svarbi. Dalyvavo Europos, Amerikos, Japonijos ekspertai, kurie sutarė, jog mes ir toliau turėtume tęsti veiksmus pagal tai, kas buvo sutarta pagal pasirinkimo planą. Kalbant apie skiepijimo strategiją, vėl norėčiau pasakyti, jog tai yra procesas, pagal kurį vyksta tam tikras koordinavimas tarp įvairių institucijų. Tai nėra vien tik tai komisijos sprendimas ar vienos kurios nors šalies sprendimas. Daugelis suinteresuotų šalių čia dalyvauja. Daugelis valstybių narių priemė sprendimą skiepyti tik tam tikras gyventojų grupės, ne kiekvieną. Daugelis valstybių narių nusprendė skirti vakciną tokiam gyventojų skaičiui, kokiam pasirinko. Koks buvo ryšys tarp to, kas buvo sutarta strategijoje ir to, kaip buvo vykdoma ši strategija? Tai nėra lengvai atsakomas klausimas. Daugelie valstybių narių Buvo paskėpytas gana didelis žmonių skaičius, vakcinavimo kampanija vyko labai sklandžiai. Taip pat žinome, jog pavyzdžiui Kanadoje taip pat buvo paskėpyta gana daug žmonių. Tačiau daugelį kitų valstybių požiūris e, e, buvo kitoks. Na, turėčiau pasakyti, jog piliečiai pritarė tokiam požiūriui, kadangi kiekvienas pilietis galėjo priimti individualų sprendimą, ar skiepytis ar ne, kadangi vyriausybė suteikė tokią galimybę. Žinau, jog buvo keliama klausimų ir dėl to, kodėl mes neskėpėjame privalomą tvarką. Kalbant apie EMEA ir vakcinavimo kampanijos vertinimą, pirmininkė nutraukė kalbėtoje, gerbiamas direktoriui, direktoriau, vertėjai turi baigti darbą 6.30, taigi galbūt galėtumėte jau apibendrinti savo pasisakymą. Dėkoju, taigi baigdamas norėčiau pasakyti apie skaidrumą Tokiame posėdėje mes kalbame labai atvirai. Visi yra pasirengę užduoti klausimus, mes mėginame informuoti visuomenę, vyriausybės, mes glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiomis atsakingomis institucijomis, su tarptautinėmis organizacijomis. Mes tikrai siekiame dirbti kartu ir informuoti, kiek tik tai galime. Kalbant apie išlaidas ir naudą. Ir vėl tai yra įdomi diskusijų sritis. Ja reikėtų patirinėti, kadangi mums reikia žinoti, kokią tai kelia naudą. Ta minėjo ponia Kantenbach. Kasgi iš tikrųjų pasikeitė? Ar mums pavyko suvaldyti šią pandemiją dėl to, jog ėmėmės tinkamų veiksmų? O pavyzdžiui, kitos valstybės, tokios kaip Meksika ir Ukraina, netaip tinkamai veikia. Yra įvairių priežasčių ir vaizdas yra sudėtingas. Kaip jau sakiau, Meksikoje tai buvo sudėtinga, kadangi pandemija ten pratrūko pirmą kartą pasaulyje. Tai buvo pirmoji valstybė nuo to nukentėjusi. Taigi mes dabar vertiname situaciją ir manau, jog per ateinančius mėnesius mes galėsime apsvarstyti visas ataskaitas ir taip pat galėsime tą padaryti ir parlamente. Dėkoju. Ačiū. Pasimatysime rytoj 9 val. iš ryto